Okay, colleagues, can we start, please? Can I start with chairman's announcement? Kolegos, norėčiau pradėti nuo pirmininko pranešimų. To... Prieš pranešdamas apie tai, ką nutarė koordinatoriai. Norėčiau informuoti komitetą, kad po ketverių metų mūsų darbo e, Janis iš mūsų sekretoriato mus palieka. Jis susitiks su naujais iššūkiais, prisijungs prie bendro, bendrų sprendimų prieimimo skyriaus. Po šiandienos mūsų posėdžio jis dirbo su daugybė klausimų per tą laiką, kuomet dirbo su mumis. Žinau, kad jis dirbo labai sunkiai ir man labai daug padėjo, man tapus pirmininku. Taigi jūsų vardu norėčiau palinkėti jam visą ko geriausio jo naujajame darbe. Žinoma, mes su juo dar susitiksime jo naujame darbe kadangi atrodo taryba niekuomet nėra linkusi sutikti su tuo, ką mano parlamentas, taigi mes su juo susitiksime tame vaidmenyje, tačiau norime jam dabar palinkėti visą ko geriausio ir labai ačiū tau, Janis. Okay, the... Puiku, dabar kalbant apie pirmininko pranešimus dėl koordinatorių posėdžių. E, buvo du pranešimai e, E, pirmiausia, e, e, tikriausiai nenustepsite sužinoję, kad vokiečiai teikia ataskaitą dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų. Taip pat, kalbant apie integruotą jūrų politiką, mes skirsime savo pranešėja dėl nuomonių 2009 metų ES e, generalinio biudžeto sudarimas priklausys EPP frakcijai teikti nuomonę. E, toliau e, biudžeto skirimas įvairioms agentūroms, geležinkelio agentūrai ir kitoms agentūroms. Nuomonę teiks Alde frakcija. Europos parlamento ir tarybos reglamentas dėl rinkos priežiūros, e, dėl triračių ir keturračių transporto priemonių e, kvotų. ECR e, frakcija skirs savo pranešėją teikti nuomoniai. Taip pat buvo sutarta neteikti nuomonės dėl sprendimo, kurį teikia Europos parlamentas ir tarybą dėl priegos prie rinkos DNS e, srityje. Taip pat buvo sutarta, kad prietinių laisvių komitetas e, teiks e, iniciatyvinę ataskaitą dėl bendro požiūrio į keleivių duomenų. Kol kas Nežinome, ar pilietinių laisvių komitetas teiks ataskaitą šiuo klausimu. Taigi tokį sprendimą priemė koordinatoriai savo posėdyje, kalbant apie ataskaitas ir nuomonės. Ir mes dabar lauksime jūsų pavardžių e, dėl tų pasirinktinų sričių netolimoje ateityje. Toliau kalbant apie transporto prioritetus, teisės komitete koordinatoriai nusprendė pakviesti ponę Hag jų, jų teisės komiteto pirmininkę ir pranešėją poną Boledo į lapkričio mėnesį vyksiantį transporto komiteto posėdį. Nuomonės projektas bus parengtas mūsų posėdyje iki sausio mėnesio teisės komitetui. E, toliau dėl komitologijos procedūros koordinatoriai buvo informuoti dėl detalių ataskaitų dėl e, civilinės aviacijos darbuotojų. Ir e, projektas bus parengtas gruodžio mėnesį. Mes parengsime naujas taisyklės, e, siekiant licencijuoti pilotus ir mėgėjus pilotus. Ir po susitikimo su ponu Gudu lapkričio 9 dieną mes iškelsime šią konkrečią temą būtent su juo. Taip pat informavau koordinatorius apie pono Količeko prašymą iškelti Dėl sklandytuvų, kaip žinome, šių metų birželio mėnesį Austrijoje įvyko nelaimingas atsitikimas su tuo susijęs. Toliau kalbant apie TNT, ateitį koordinatoriai aptarė finansavimo galimybės TNT ir nusprendė grįžti dar prie šio klausimo e, gruodžio 30 dieną pasikonsultavę su savo politinėmis grupėmis. Toliau dėl kitų klausimų. Eurovinietė pranešėjas pristatė trumpą politinio sutarimo dėl Eurovinietės analizę ir pasiūlė išanalizuoti E, tolesnės pažangos galimybės, pirmininkaujant Belgijai, po pirmojo svarstymo parlamente. Koordinatoriai sutarė e, e, suteikti tokius įgaliojimus, jeigu pranešėjas pasieks pažangos. Kalbant apie santykius su nacionaliniais parlamentais, remiantis komisijos darbo programa 2011 metams, koordinatoriai nusprendė aptarti lapkričio mėnesio posėdėje temas galimam bendradarbiavimui su nacionaliniais parlamentais 2011 metais. Toliau koordinatoriai surenks nepaprastai posėdį lapkričio 16 dieną, atnaujindami juodai sąrašą orlaivių srityje Toliau kalbant apie ekonominės ir finansų krizės poveikio įvertinimą, tas posėdis buvo atidėtas kitų metų sausio 12 dienai. Spalio 12 dieną buvo pateiktas dokumentas analizuojantis šią situaciją, tačiau koordinatoriai paprašė dar grįžti prie šios temos sausio mėnesį. Taip pat norėčiau priminti nariams informuoti savo koordinatorius apie tai, kas norėtų vykti į Šipolo oro uostą lapkričio 10-11 dienomis. Norėčiau Jums priminti, kad tai yra galima padaryti visiems nariams ir jeigu Jūs norite tą padaryti, prašyčiau informuoti savo koordinatorius. Mes žiūrėsime į oro uosto saugumo sritį ir kūno skenerius. Taip pat. Mm, Komisija atsakė į parlamento rezoliucijas dėl oro linijų bankroto. Ir komisija analizuoja galimas, galimus variantus, remiantis komisijos pasiūlymu, kuris buvo pateiktas 2010 metais. Taigi mes dar E, lauksime iš komisijos nario atsakymo, kuomet jis gaus poveikio studiją ir tuomet lauksime jo pasiūlymo. Dėl kitų klausimų ponė Lichtenberger iš Žaliųjų frakcijos iškėlė e, eismo Strasbūrė klausimą, tačiau buvo rekomenduota pateikti šį klausimą vėl, kuomet bus galutinai sudaryta plenarinė, e, plenarinių sesijų darbo tvarkė Strasbūrė. E, E, taip pat FPP e informuoja, kad jie laukia tolesnės informacijos dėl ugnikalnio išsiveržimo krizės ir teiks iniciatyvą dėl to, kaip mes reaguosime, e, jeigu tokia padėtis ir vėl ištiktų. Taigi tokie buvo mūsų koordinatorių posėdžio rezultatai. Ar kas nors norėtumėte ko nors paklausti? Jeigu ne, Prašom. Brianai, man kilo klausimas, kuomet mes grįšime iš Šipolo oro uosto. E, ta popietė yra numatyta diskusija. Mes grįšime iki 15 valandos. E, ir jūs dar suspėsite balsuoti plenarinėje, plenarinėje sesijoje. Gerai. Taigi, kaip sutarta, dabar galima pereiti prie kito mūsų darbo atvirkės punkto, kuris yra civilinės aviacijos saugos susitarimas su Kanada. Mes svarstysime pranešimų projektą ir įtvirtinsime. Taigi turėsime balsuoti. E, dabar pasipraktikuokime, ar įranga veikia. Prašom, pradedame balsuoti, tik tai bandome balsuoti. As everybody, there's always one in the Na, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Gerai, susitiksime po pamokų. Okay. Gerai. Šį rytą turime labai sudėtingą balsavimo sąrašą. Taigi periname dabar prie balsavimo, nėra jokių pakeitimų, tik tai galutinis balsavimas dėl ponios tikas pranešimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, ne vienas nebuvo prieš jokių susilaikiusių, taigi sveikiname. Su ponu Krameriu 30 balsų. Taigi, nesant pranešėjai tikau, mes ją sveikiname. Thank you, thank you. Ačiū. What time the next one's you? So we've got a 10 minute break. Taigi dabar turime 10 minučių pertraukėlę iki 9.30, kuomet pradėsime analizuoti kitą darbo tvarkės punktą, būtent keisimės nuomonėmis su ponia Pais ir ponu Valentė de Oliveira. Taigi prašau grįžkite prieš 9.30. Okay, colleagues. If we can take... Kolegos, gal galėtumėm susėsti? Ir aš jums paaiškinsiu, kaip ketinu renkti šį uh, mūsų posėdžio gabalą. Štai atėjo ponios, ponė e, Peis ir ponė Valenti, ten koordinatoriais, ir suteiksiu jom žodį dabar po 10 minučių. Aš galiu pasakyti, kad aš bu, labai griežtai elgsiuosi su jomis, ribodamas jų pasisakymo laiką, taip pat kaip ir su jumis. Ir e, Manau, kad pirmiausia pradėsim nuo mūsų komiteto koordinatorio, paskui suteiksim žodį visiems kitiems nariams taip lygia vertiškiau paska, paskirsysime kalbėjimo laiką. E, taigi du koordinatoriai ir atsakymas ir taip visą rytą ir šiandien po pietų dirbsim. Taigi daugiau negaišindamas laiko suteiksiu žodį pirmiausia ponioms, jeigu ponas Valenti nesipriešina. Ir paprašysiu Karlos Peis 10 minučių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 Jeigu leistumėte jums suteikti konsultacijų apie transportą mieste, tai aš pradėčiau nuo asmeninės patirties. O dabar e, ir tuo pasiteisindama galiu e, atsiprašyti už pavėlavimą. Aš pakalbėsiu apie du projektus. Vienas iš jų yra susijęs su Dunojaus makrostrategija. E, ši tema nepaprastai svarbi, nes E, tai reikalauja holistinio požiūrio. Ir čia jį galima užfiksuoti. Šiemet mes kalbame apie vidutinės trukmės laikotarpio peržiūrą. Ir jeigu jūs klausimėte, ar yra pažangos, aš sakyčiau, kad viena vertus yra, kita vertus mes šitą prarandame. Paaiškinsiu netrukus, ką turiu galvoje. Šiais metais e, nuo pat pradžios pradėjau konsoliduoti jau vykdomas iniciatyvas. Pirmiausia, stengiuosi apiforminti pagrindinius e, e, principus, vadov, kuriais vadovaujamasi. Bandžiau pažiūrėti, ar nebūtų įmanoma suderinti mūsų aplinkosaugininkų grupių interesų ir kanalų bei upės naudotojų interesų. Taigi, kartu parengėme pareiškimą, kuriame prašėme, kad būtų suformuota stebėjusenos grupė. Ir pabaigoje projektas būtų naudingas tokiu būdu visiems. Ir visos interesuotos grupės galėtų įsikišti jo vykdymą. Tai mūsų nuomonė labai svarbu. Perinu prie Dunojaus ir pradėsiu nuo pačios pradžios. Tai yra du projektai, kurie yra susijęs su Rumunija ir Bulgarija. Vienas jų skirtas tik Rumunijai, kitas abiems šalims. Tas projektas, kuris vyksta Rumunijoje, yra labai geras. Anksčiau jis buvo ISPA projektas, dabar jis priklauso struktūriniams fondams, taigi skiriama daugiau laiko ir daugiau pinigų. Tai buvo labai reikšminga. Ką darysime per artimiausius du sezonus? Mes e, stebėsime kaip tas regionas yra eršketų judėjimas kontroliuojamas. Ta darysim, tą jau darim ir dar darysim du sezonus. Kadangi šita, šitas regionas priklauso Bulgarijai ir Rumunijai, tai jos yra parengusios konkretų planą. Dunojus pasiekė, kaip žinia, ir Vengrija. Vengrija irgi atliko savo uh, E, tyrimą. Tyrimas vyksta puikiai, bet Vengrijoje, kaip žinia, keitėsi vyriausybė ir patėjus naujo vyriausybė kiekvieną kartą reikia pradėti iš naujo, nes ministrams reikia turbūt keletos mėnesių, kol jie įsibėgėja. Negalima pradėti nuo pat pirmos dienos, e, pradėti visko taip, kaip reikėtų. Thank you very much. And uh, I don't like to work in a country when the government is not knowing what I'm. Uh... Aš nenoriu dirbti tokioje valstybėje, kur vyriausybė nežino, ką aš darau. Todėl aš visą laiką stengiuosi palaukti, kol vyriausybė apšyla per porą mėnesių ir tada pradedu dirbti. Vengrijos ir Slovakijos padėtis yra labai sudėtinga. Turiu galvoje jų tarpusavio santykius. Abi šalis nori kažko, bet ne visada to paties. O dabar prieinu iki Austrijos. Tai yra šalis, kurioje mes kartais pasiekėm pergalių, kartais pralaimėjimų. Iš pradžių Austrija tarnavo kaip pavyzdinė valstybė. Puikus, gražus projektas įgyvendinamas per visos valstybės landšaftą. Tačiau paaiškėjo, kad leidimas buvo išduotas neteisingai. Ir dabar viskas užsitėsė taip ilgai, kad man susidaro įspūdis, kad anksčiau negu 2022 metais niekas nebus pabaigta. Taigi reikia labai daug laiko ir e, aš norėčiau, kad viskas vyktų sparčiau. O dabar perinam prie e, sudėtingesnės dalies Tauge Wilson e, zona Vokietijoje. Tai e, ta vieta, kur Reinas ir Mainas įteka, Mainas įteka į Dunojų. Ir e, tas baseinas apjungiantis tas upės yra labai svarbi teritorija. 2008 metais buvo pradėta studija, buvo įsteigta stebėjimo grupė ir galima sakyti, kad iš abiejų pusių yra atstovų toje grupėje ir pervežėjų, ir e, ekologijos e, veikėjų. Oficialiai sakoma, kad viskas vyksta gerai. Būna dienų, kai aš abejoju, kad taip yra. Ir reikia apie tai geriau pagalvoti. Senanor projektas yra labai įdomus ir turiu galvoje šiaurinį zoną, bet ten iškyla daug ekologijos klausimų, kurie yra neišsprendžiami. Kiek žinau, transportuotojai ir vežėjai sutinka su mokesčių įvedimu, bet kokio dydžio tas mokestis galėtų būti. Tai klausimas, kuris dabar labai aktualus. Tikiuosi, kad bus galima jį sėkmingai išspręsti, kadangi su šiuo projektu e, bus atgaivintas šiaurinis senos kanalas ir e, tokiu būdu galėsime atgaivinti visą regioną. Belgija ir Niderlandai rengėsi tai dienai, kai tas kanalas bus atidarytas, nes pirmą kartą bus galima vežėjus iš šiaurės priimti. Uh, Ačiū, Karla. Toliau e, ponas e, Valenti de Oliveira. Jis kalbės apie jūrų greitkelius. Ačiū pirmininkė. Aš nekalbėsiu apie strateginius planus, kuriuos aptariau praėjusiais metais, nes iš esmės niekas nepasikeitė ir ES, manau, yra gavusi visas reikalingas ataskaitas ir yra, pasiekimai yra geri. Galiu pasakyti, kad ir toliau tariausi su Europos jūrų greitkelių e, kūrėjais. Per e, mano pastaruosius e, darbo trejus metus kalbėjusi daugiau su šimtu suinteresuotų asmenų, kuriems e, jūrų greitkeliai rūpi. Turiu galvoje jūrininkus, politikus, verslininkus, laivų kapitonus ir daugybę kitų žmonių susikau su daugybė atstovų ir šiemet aš pabaigsiu savo turą po skirtingas ES valstybės narės ir po mėnesio jau turėtume baigti e, tas diskusijas ir konsultavimąsi. Praktiniai rezultatai. Jūs turbūt prisimenate, kad buvo išreikštas rimtas surūpinimas dėl kandidatūrų. Šiemet tendencijos e, apsivertė aukštyn kojom po mano rekomendacijų pagristų paskutinė ataskaita komisija paremė valstybės narės ir Europos parlamentas tam pritarė, kad būtų patvirtintos e, iš naujo apibrieštos prioritetinės rytis ir atitinkamos jų gyvenimo e, programos. Tie pokyčiai projektuose e, davė labai pozityvių rezultatų, bent jau kol kas. Mes gavome 14 įmanomų e, E, finansuoti pasiūlymų, sureaguojant į mūsų e, skelbimą. Beveik 750 milijonų eurų bus investuojama į tą sritį, tai yra beveik 10 kartų daugiau negu pirminis numatytas projektas. Buvo reikalauta 185 milijonų eurų finansavimam, bet tai yra dvigubai daugiau negu mes galime suteikti. Uh, Taigi e, visi įvykiai e, yra organizuojami atsižvelgiant į pasaulinės priekybos ir vidaus rinkos poreikius, galvojame apie pervežimo operacijų saugumą, galvojame apie uostų raidą, e, apie internetinius ryšius, logistinių grandinių sukūrimą. Anksčiau esu gavęs daug ataskaitų, kuriuose buvo sakoma, kad būtina įvertinti maršrutą, uostus, vidaus vandenų kokybę. O šioje ataskaitoje aš įvertinau du dar dalykus. Visų e, transportos rytie dirbančių žmonių profesinis išsilavinimas ir tuo pat metu e, stengiuosi iš naujo apibriežti strateginės kryptis, nes e, galimybių yra labai daug. Galvojame apie kaimininės valstybės, jos gali būti pietuose arba rytuose. Taip pat e, įvertiname galimybės e, prekiauti su Kinija. ES ir toliau išlieka didžiausia prekybinė, didžiausias prekybinis blokas pasaulyje. Bet e, Kinija irgi yra labai svarbi. Kinija, Singapūras, e, per Sueco kanalą pasiekėme viduržėmio jūrą. Tas visas kelias išlieka labai svarbus. Be to dokumente pabrėžiu transporto grandinės žmogišką elementą. Turiu galvoje žmonių mokymą ir kvalifikacijos kelimą. Aš galiu e, parodyti Jums 16 rekomendacijų, gal atrodo, kad jų yra per daug, bet e, daugumą jų jau esate girdėję iš ankstesnių ataskaitų. Ir aš e, iškart galiu priminti, kad rekomendavau atkreipti dėmesį į integruotų uostų infrastruktūrų raidą turiu galvoje prekybos procedūras, prekių pervežimą, informavimo sistemas, e, sausumos struktūras, transporto priemonių operavimą. Be to turėjome galvoti vandens vandenų infrastruktūros ryšių plėtojimą. Tai yra nedidelė e, šių e, transporto ryšių grandis, bet į ją būtina atkreipti dėmesį. Dažnai yra reikalingas trumpas geležinkelis ar trumpas sausumos kelias, kuris sujungtų vieną vandens kelią su kitu. E, kartais tai gali būti ir didesnis atstumas, bet tie e, sausumos vidaus e, sujungiamieji keliai yra labai svarbus. Juos būtina statyti, nes tokiu būdu galima išplėsti jūrų kelius. Trečias dalykas - turime galvoti apie išmintingų infrastruktūrų sukūrimą geresnės sekimo struktūras sukurti, turime didinti saugumo lygį, sukurti gerą kontrolės ir pristatymo laiku sistemą. Turbūt žinote, kad yra saugos agentūra EMSA įsteigta Lisabonoje. Aš jūs, jums rekomenduočiau joje apsilankyti, nes tai yra labai gera ES institucija kuri jau dabar labai puikiai darbuojasi. Ji yra pasirengusi nuveikti ir dar daugiau. Ketvirtasis prioritetas - skatinti e, e, vidaus kelių e, studijų vykdymą, kad išsiaiškintume poreikius geriau. Aš reikalauju, kad būtų atliekama daugiau studijų, jos yra būtina. Toliau, reikia remti uostų ir uostų veiklos integravimą. E, turiu galvoje e, jūrų vartus, e, prieplaukas, laivų statymo vietas ir panašiai. Aš žinau, kad daugelie valstybių narių yra sukurta gera uostų sistema. Tai yra būtina, nes tokiu būdu galima užtikrinti geresnį transporto centrų efektyvumą. Aš turiu galvoje tuos vadinamosius stambesnius transporto centrus. Europos pakrantė yra labai ilga ir joje yra e, labai daug įlankų. Yra maždaug 45 e, tūkstančiai 95 tūkstančiai kilometrų pakrantės Europos Sąjunga ir mes stengiamės sukurti gerą e, ryšio sistemą ir kelių e, transportavimą norim pakeisti jūrų transportu. Toliau, E, greitkeliai jūroje e, gerokai patobulėtų, jeigu žmonės būtų geriau e, parengiami specialiai tam. Apie tai daugiau jau ir nekalbėsiu, nes minėjau. Aš siūliau, kad būtų sukurta speciali Erasmus sistema tuo tikslu. Tačiau akivaizdu, kad Europoje tik trijose valstybėse narėse E, neiškyla sunkumų dėl jūrų srities darbuotojų rengimo, o visose kitose šalise yra labai sudėtinga renkti specialistus. Todėl tokį tinklą turėtume išplėtoti, jeigu tik įmanoma. Septintasis mano pasiūlymas yra susijęs su tuo, kad būtų sukurta geresnė veiksmų ir informavimo sistema, leidžianti integruoti valstybių narių procedūras. Būtų gerai sukurti vadinamąją vieno langelio sistemą. E, pavyzdžių turime keletą šioje srityje. E, akivaizdu, kad tai sutaupo labai daug laiko e, praktinėje veikloje ir sistema turi būti apibendrinta. Jeigu priimtume vienodas procedūras visose valstybėse narėse, būtų labai e, tai palanku, kuriant vieningą Europos jūrų erdvę. Toliau turime atlikti mokslinius tyrimus, kad būtų sukurti tokie laivai ir įrenginiai, kurie mažiau išmestų CO2 ir e, leistų vykdyti ekologiškesnę laivininkystę. Reikia pasakyti, kad reikėtų nustatyti griežtus apribojimus laivų eksploatavimo laikui. Be to turėtume rasti būdų atnaujinti atgyvenusius laivus Čia reikia daugiau dėmesio skirti laivų uh, veikimui. Tai yra labai reikšminga. Gerų rezultatų yra pasiekta stengiantis e, surasti skirtingų finansavimo šaltinių. Praėjusiais metais aš e, sakiau, kad turime e, jūrų greitkelių agentūrai tik vieną finansavimo šaltinį. Tačiau reikėtų pagalvoti apie įvairiausius fondus, jūrų fondą, Europos investicijų fondą. Žmonėms reikia e, šiokių tokių gairių, kaip galima rasti finansavimo. Kol kas turime vieną tam skirtą finansavimo agentūrą, ji gerai funkcionuoja, tačiau reikia įvairesnių šaltinių. Aš e, ten T garėse rekomenduoju, kad būtų labiau atsižvelgiama į praeities pamokas, į patirtį. Ir greitkelio agentūra turėtų būti įtraukta į tą procesą. Kai manoma, reikia supaprasinti biurokratiją, kai manoma, reikia ieškoti tam tikrų standartinių sprendimų. Aš jums norėčiau nuoširdžiai rekomenduoti, eurobonus sistemą paremti. Italai turi ekobonus sistemą. Manau, kad Europai būtų labai naudinga sukurti vienodą bendrą sistemą, todėl aš ir pavadinčiau ją ne ekobonos, o eurobonos. Ta sistema būtų e, apmokama tiesiogiai vairuotojų ir tokiu būdu išvengtume E, kelių apkrovimo. Mano nuomonė, tai yra Italijos ekobonų sistema yra labai gera, kuri galėtų ir ji galėtų būti išplėsta visoje Europoje ir perkelta į kitas narės. Problemų be abejo yra labai daug ir su kaimininėmis šalimis. Aš galiu išskirti mūsų kaimynus, e, skirtingas kaimynų grupės Šiaurės Afrika, kita viduržėmio jūros pusė. E, tos valstybės yra geografiškai labai arti, todėl jų negalima pamiršti, nors problemų ir daug jos kelia. Rytinė siena irgi kelia labai daug sunkumų, nes kita rytinė sienos pusė e, turi daug savų interesų. Galime nepamiršti, kad kai kurie uostai turi e, saveikauti su jais, tačiau viskas turi būti daroma integruotai. E, tokiuose uostuose labai svarbu suderinti geležinkelių ir jūrų pervežimą. Bet prisiminkime, kad geležinkelio bėgių plotai skiriasi, pavyzdžiui, Rusijoje ir ES. Ir kartais tas bėgių pakeitimas e, sukelia daug sunkumų. Yra e, vietų, kur tie yra, geležinkelio bėgiai yra keičiami, tačiau bendrai dar egzistuoja skirtinga bėgių sistema, skirtingi bėgių pločiai. Aš užsakiau dvi e, bandomasias studijas dėl to, kad kaip pasiteisintų skirtingo kūro naudojimas. Prioritetas turėtų būti skiriamas suskistintoms gamtinėms dujoms. Jos yra kur kas saukesnės, e, kur kas e, saugesnės, nes yra mažiau taršios, mažiau CO2 išmeta ir sunkiųjų metalų neturi. Be abejo, tokioms suskistitoms dujoms naudoti, reikia pastatyti pakankamai degalinių. Turime jau dabar e, mes e, suskistintų dujų e, saugyklų, kurios yra paprastai arti anglės saugyklų, bet lyginant su anglimi jos yra žymiai švaresnės. Tuo pabaigsiu, sako kalbėtojas. Taigi aš manau, kad reikia sukurti aiškę transporto politiką su aiškiais prioritetais. Paigdamas noriu pasakyti, kad aš tikiuosi, jog daugelis mano išvardintų prioritetų, e, kuriems pritarė didelį dalies Europos interesuotų pusių, bus artimiausiais metais įgyvendintos ir jos sukurti, leis sukurti e, veiksmingesnį ir novatoriškesnį Europos transporto sistemą, remiančią sanglaudą ir prekybą Be to, taip mes galėsime e, pasinaudoti pasaulio prekybos turtingumu, kuris leis sukurti geresnį gyvenimą. Ačiū. Dėkui. E, aštuoni kolegos prašė žodžio. Kiekvienam iš jūsų suteiksi po keturias minutės, kad e, liktų laiko koordinatorių atsakymams. Iš anksto atsiprašau, kad turėsiu būti griežtas, e, norėdamas suteikti kiekvienam žodį. Ponas Groš, EPP, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju koordinatoriams Karlai ir jos kolegai. Laiko mažai, bet daug ką noriu pasakyti. Vis dėlto apsiribosiu keletų aspektų. Taigi ataskaitos, kurios ir taip vėlai pateiktos, yra labai panašios viena į kitą. Metai iš metų kartojama beveik tas pats. Koordinatoriai dėl vėlavimų turėtų būti griežtesni. Manyčiau, jūsų nuomonė padės laikotarpio vidurio peržiūrą parengti labiau pagristą Karlos e, ataskaitoje e, perskaičiau, kad Niderlanduose projektai nuolat atsiduria tarp infrastruktūros plėtros ir aplinkos apsaugos interesų, taigi daug dar reikia dirbti. Būtina nusistatyti prioritetus, kaip tuos konfliktus įveikti. Toliau finansavimas 2.1 dalyje. Prancūzijoje egzistuoja e, kelių mokesčių sistema. Nebūkštauju, jeigu Prancūzija reformuos savo sistemą, bet man įdomu, e, kaip tai bus integruota į Europinę sistemą. Antrasis klausimas pinigų panaudojimas jūsų srityje, bet taip pat ir antrojoje ataskaitoje vyksta pakankamai lietai, kodėl 80, iš 85 milijonų panaudota mažiau nei 60 milijonų, gal procentiškai galėtumėte įvardinti, kas yra panaudota, kas bus artimiausių metų įsisavinta. Bei paskutinė pastaba, jūsų pasiūlymai, ypač 12 labai konkrečių pasiūlymų, atitinka iš principo komiteto ir parlamento poziciją. Maničiau, kartu reikia rasti būdą įtikinti valstybės narės laikytis integruotos strategijos. Kai kuriuose švietimo sritise reikia didesnių investicijų. Taip pat reikia geriau sujungti uostus su žemynų giluma. Būtų labai gerai, kad padiskutuotume artimiausių metų su regionų plėtros komitetu ir su regionų komitetu, kadangi turime susitarti dėl E, koordinuoto darbo Europoje. Jūsų ataskaitos bus įdomus, įdomios mūsų komitetui, laikotarpio vidurio peržiūrai, padės e, sukurti geresnį ir nuseklesnę sanglaudos politiką. Taip pat reiktų pateikti jūsų ataskaitas aplinkos komisarui, nes ten daug įdomių minčių apie, apie aplinką ir visą tai, manau, padės greičiau pasiekti užsibrieštų tikslų. Ačiū, ponas Alkadralis, socialistai ir demokratai. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju koordinatoriams už pristatymą ir už tą gerą darbą, kuris buvo atliktas. Pone Pers, jūs kalbėjote apie Dunųjų Ir dėja, kad nėra ponios Tikau, šiandien čia ji yra mūsų didžiausia Dunojaus ekspertė. Tiesiog suprantu, kad yra vėlavimų, problemų susijusių su politiniais įvykiais, besikeičiančiomis vyriausybėmis. Norėčiau jūsų paklausti, ar pasiremdama savo patirtimi galite teikti rekomendacijų dėl ateities? kaip geriau įgyvendinti planus, e, kaip koordinatoriai galėtų aktyviau veikti, kad būtų vengi, išvengta vėlavimų. Ir kaip čia Europa galėtų aktyviau veikti. Toliau kalbant apie kitas jungtis, kaip matau, daugiausiai yra finansavimo problemų, kelių mokesčiai paminėti. Tačiau įdomu, kas nustatys kelių mokesčių dydį, kur keliausi surinkti pinigai, pagal kokią formulę jie bus renkami ir panaudojami. Taip pat laikotarpio vidurio peržiūroje matome, kad yra pavojus, jog sumažės ES įnašai, bent jeigu esant dideli, kadangi esant dideliems vėlavimams dalis skirtų pinigų bus sugražinta. Ir tai e, gali nulemti Europos paramos sumažėjimą 44 milijonais eurų. Ar tai apsunkins situaciją ir kaip reiks šią problemą išspręsti? Galiu patikinti, kad visos vyriausybės turi politinės valios tęsti e, tyrimų laikotarpis baigėsi, statybos turi pasidėti, prasidėti 16 metais jau viskas. O dabar ponui Oliveirai norėčiau štai ką pasakyti iš jūsų rašto supratau, kad trūksta susidomėjimo sektoriuje e, kažką daryti, bent jau Toks man įspūdis susidarė. Gal galėtumėte e, patikslinti, kaipgi mums e, įmanoma būtų pažangos pasiekti. Taip pat mane domina, ką, kaip komisija sureagavo į jūsų gausias rekomendacijas, atlikote nemažai tyrimų, Ar buvo kažkaip sureaguota, o gal tokios reakcijos tikitės sulaukti? Ačiū, ponė Maisner, Alde frakcija. Dėkui, dėkui, Brianai. Kalbėsiu trumpiau nei keturias minutės, turiu porą klausimų, o poniai Pais e, turiu klausimą dėl Dunojaus strategijos. Ar teisingai supratau, kad e, kad e, bus stebima eršketų judėjimas, taip bus stebimas, tai teisingai supratau. Kitas klausimas - efektyvesnis vandens kelių panaudojimas. Nuolat kalbame, kad laivininkystė vidaus vandenimis yra daug ekologiškesnė nei kelių transportas, todėl reiktų plačiau naudoti vandens kelius. Vokietijoje kalbėjau su vidaus laivininkystės sektoriumi ir pateikti milžiniški skaičiai, kiek dar lieka neišnaudoto potencialo, jūsų nuomonė, ko, ko dar reiktų, kiek laivų pinigų, kad būtų galima čia daugiau pasiekti, bet nepakenkti aplinkai. Jūs sakėte, kad reikia geresnių jungčių prekybai m, mm, pagyvinti, ko reikia padaryti, e, kad taip būtų. Čia klausimas jums abiems. Ponas Oliveira kalbėjo apie ekologinę laivininkystę. Aš savo paranešime dėl integruotos laivininkystės politikos apie tai kalbu, todėl norėčiau paklausti, ko reiktų, kad būtų sumažinta laivų tarša, atsižvelgiant į jūsų patirtį ir pasiūlymus. Toliau ponas Oliveira kalbėjo apie biurokratijos sumažinimą. Ar turite konkrečių pavyzdžių? nes kalbos lieka kalbomis, bet jeigu yra pavyzdžių, kaip kovoti su biurokratija, tai, manau, ši, šio bito bus įmanoma pasiekti. Ačiū žaliųjų frakcija, ponė Lichtenberger. Ačiū, dėkui už pateiktas ataskaitas. Nepaprastai džiaugiuosi tuo, ką išgirdau iš pono Valentė de Oliveira tikrai reikia dėti akcentą ant logistinių klausimų, tiekimo logistinių klausimų, manyčiau, strategija teisinga. Jei prekių neįmanoma nugabenti prie upės ar uosto, tai infrastruktūros kūrimas neturi prasmės. Dabar noriu pereiti prie Dunojaus strategijos ir tai, ko mes galime pasimokyti. Mes lankėmės prie Dunojaus upės, pastebėjome, kad dabartiniai pajėgumai nėra išnaudojami dėl e, e, trūkumų logistikoje, tiekimo grandinėje bei egzistuoja įvairiausių problemų dėl jungčių, perkrovimo vietų ir panašių dalykų. Ir čia, manyčiau, yra aspektas, kuris yra esminis. Tikrai e, nemalonu galvoti, kad austriškoji trasos dalis nebus sutvarkyta pirmoji Ir tikrai reikia pritaikyti kanalus ir uh, upes laivybai Dunojuje, nepaisant gilinimo darbų, reikia specialių laivų, kadangi kiekvienai upiai reikia specialių laivų, ar egzistuoja kažkokių projektų, ar yra kažko, ką mes galime pasiekti vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje kadangi prekių transportų pajėgumų padidinimas Dunojuje yra didelis, galima pergabinti daugiau prekių, ypač kai e, yra specialus e, upiai pritaikyti laivai, jie taip pat padės sumažinti aplinkos taršą. 80 procentų vidaus laivininkystės vyksta Reino upe, turėtumėme e, atsižvelgti į šitą faktą. Vien jau tai turėtų nulemti pajėgumų didinimą, infrastruktūros gerinimą ir mes turėtumėme daugiau dėmesio skirti prekių transportui Dunojaus upe. Aišku, tai gali mm, sukelti tam tikrų problemų, pavyzdžiui, dėl krantų išplovimo, tačiau tai negali priversti mus laukti dar vieną dešimtmetį bei neišnaudoti viso Dunvajaus potencialo. Taip pat raginčiau atlikti tyrimą e, dėl visos Dunojaus upės, kokios galimybės yra transportuoti prekes Dunojaus upė ir ko reiktų, kad tie pajėgumai dar būtų labiau padidinti. Ačiū. Tai buvo frakcijų koordinatoriai, o dabar e, parlamentarai pasisakys savo vardu daugiau ponas Kančeris pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų prelegentams. Sakyčiau, kad jūrų keliai, jūrų greitkeliai yra dvi svarbiausios ašys, kuriems turėtumėme skirti didžiausią dėmesį. Pone Pais daug, ne, nekalbėjo daug apie uh, Dunojaus jų, uh, upės greitkelį, tačiau skaičiau jos ataskaitą ir suvokiu, kad tam reikia skirti ypatingą dėmesį tiek Dunojui, tiek kiti, kitoms upės, upėms. Jeigu pažvelgsime į rytus, pamatysime, kad turime didelių galimybių dėl Adrijos jūros, o žvelgiant į šiaurę viduržėme jūroje taip pat didelių galimybių. Taigi visą tai sukuria naujų papildomų galimybių. Aišku, reikia sujungti uostus tarpusavėje, bet reikia ir kitos transporto infrastruktūros. Galime perkrauti krovinius iš laivų e, į automobilius ar kitus laivus, tik tuomet, jeigu turėsime pakankamus pajėgumus tam padaryti. Ačiū ponui Oliveira už pagirimus ekobonus sistemai Italijoje. Tikrai reiktų kažkokios panašios europinės programos. Neretai regime, specifinių poreikių dėl planavimo, pasirengimo projektų vykdymui. Ar išvelgėte kažkokių problemų šioje srityje? Ir jeigu tokių problemų yra, kokiu turime galimybių dirbti greičiau, pasiekti geresnių rezultatų bei greičiau pasiekti tą tikslą, suderinti skirtingas transporto rūšis, perkelti krovinius iš vienų transporto priemonių į kitas. Kokį turite konkretų pasiūlymą, kuris leistų užtikrinti, jog viskas būtų daroma greičiau ir konstruktyviau? Aišku, tai yra dalis finansinių sistemų ir apie tai turėtumėme atskirai padiskutuoti Ponas Öriu, ačiū. E, dėkui, ponė Peis. Aš esu socialdemokratas iš žemutinės Bavarijos. Esu atsakinga savo vartui, var, rinkėjams ir noriu perduoti linkėjimus nuo pono Šmit, kurį aš čia tikiuosi tinkamai atstovausiu ir pavaduosiu. Reikia pasidomėti dėl ateities sprendimų. Kalbėjote apie stebėsenos grupę, ji buvo suburta, suburta 8 metais ir atlieka tam tikrus ty tyrimus. Ar žinote, kad tyrimas buvo paskirtas vienai įmoniai, kuri buvo pasirinkta be e, specialaus viešojo konkurso ir ši įmonė yra E, Reino Dunojaus įmonės dukterinė bendrovė, kuri aiš, ir tai aiškiai liūdėja apie tam tikrą interesų konfliktą. Ir visos šios įmonės e, iš principo priklauso EON energetikos įmoniai. Ir taip pat interesai yra persipinni E, Vokietija pagal subsidijų trečiojo straipsnio antrąją dalį yra atsakinga už nešališko tyrimo atlikimą. Greičiausiai žinote, kad ministras Ramzau nuolat pasisako už C280 išplėtimą ir aš tikrai nežinau, ar tai yra geras sprendimas ir ant Paskutinis dalykas - stebėsenos grupėje dirba ekspertai iš e, RND, privačios įmonės ir ministerijos. Aš nežinau, ar tokiamis aplinkybėmis galima tikėtis konstruktyvių darbo rezultatų, todėl, ponė e, Pais, prašau atsižvelgti į tuos svarbius faktus, ypač aktualus. Mm, mano regionui. Ir dėl Štutkarto 21 projektų taip pat yra tam tikrų problemų. List, Kolegos, jūsų sąrašas vis ilgėja. Jeigu bus daugiau norinčių pasisakyti, pasisakantiems e, liks mažiau laiko. Būtų džiugu, jeigu kolegos iškart pasisakytų diskusijų pradžioje, kad prašys žodžio. Pone Bilbavo, ačiū. Dėkui mūsų koordinatoriams, poniai Peis ir poniai Oliveira. Aš turiu daugiausia klausimų poniai Valente. Jūsų rekomendacijos nepaprastai įdomios, bet kai ko trūksta, būtent konkretumo. Jeigu išsamei išnagrinėsime bendrasias rekomendacijas, tikrai su jomis reikia sutikti, turime sėkmingai dirbti, bendradarbiauti, bet trūksta konkretumo. Ypač kai mes kalbam apie paneuropinį projektą, E, projektuose gali būti apimtos iniciatyvos, kurios jau yra patvirtintos, bet gali būti išplėstos. E, kaip pavyzdys, e, geležinkelio koridorių projektas buvo patvirtintas. Norėčiau, kad jūs savo rekomendacijose neapsiribautumėte tik ryšiais tarp skirtingų transporto priemonių, bet ir panagrinėtumėte, e, ko dar trūksta, kokiu reikia naujovių. Manyčiau, turime labiau stengtis, kad vykdomi projektai būtų išplėsti ir įtraukti į naujus planuojamus projektus. Jūs pristatėte ir naujų projektų, ir jie viršyje dešimtimis milijonų paskirtas lėšas. Tai kaipgi mes išsirinksime projektus, kurie yra geriausi, kokius kriterijus taikysime. Ar tai bus kriterijai atsižvelgiant į vidaus rinkos poreikius ar į kažką kitą. Dar vienas klausimas. Jūsų teigimu reikia investuoti į transportą, reikia atnaujinti transporto kelius, juos modernizuoti. Jūsų nuomonė, ar taip yra ir daroma, ypač atsižvelgianti tai, kad e, Europos laivininkystės sektorius yra prioritetinis. Tas buvo patvirtinta nesenai priimtame pranešime Strasbūre. Taigi, Mums e, reikia to nepamiršti ir ar savo rekomendacijose atsižvelgite į tai, kad laivininkystė yra prioritėtinis sektorius. Taigi toliau dėl europinių projektų. Aš palaikau jūsų pasiūlymus, bet nerimauju, kad kils problemų su jūsų aptariamais projektais. Reikia įkalbėti valstybės narės e, dirbti europietiškai, negalvoti, kad kiekvienas projektas yra tik jai skirtas. Ir aš jūs palaikysiu kiek tik įmanoma, kad būtų galima gerinti situaciją. Ačiū. É para mim um gosto recebê-lo mais uma vez aqui nesta comissão para fazer este. Dėkoju. Man labai malonu vėl dalyvauti šio komiteto posėdėje ir kalbėti apie jūrų greitkelius. Aš esu tikrai e, labai maloniai nustebintas dėl to, kad jūs kalbate apie tokius projektus kaip Madeiros projektas, problemos ten yra gerai žinomos. Ir tokių regionų sujungimas yra esminis ne tik jų ekonomikai, bet taip pat kalbant ir apie jų turizmą ir tai, jog žmonėms suteikiama galimybė užsidirbti Maderoje, iš kurios aš esu 25 procentai e, prekių yra importuojamos ir didelės to importo dalis, didelė to importo dalis patenka per jūrą. Taigi jūrų transportas yra esminis pasiekiant tokius regionus kaip Madeira, kaip jūs ir pasakėte savo pranešime. Taip pat jūrų transportas yra labai svarbus ES prekybai apskritai. Mes jau patvirtinome integruotą jūrų transporto strategiją ir tai tik dar kartą parodo, kad ES turi didžiausią ekonominių interesų sritį pasaulyje jūrų transporto srityje, būtent pasiekiant tokius regionus kaip Madeiros regionas. Taigi aš pritariu e, tai minčiai, jog reikia vykdyti mokslinius tyrimus tam, kad pasižiūrėtume į tokių teritorijų perspektyvas susijusias su jūriniu transportu. Norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė. E, taip pat ir e, kokia Europos komisijos nuomonė į tokius mokslinius tyrimus ir kokios bus priimtos išvados dėl to, jog reikėtų sukurti jūrinius greitkelius. Äh, ma läheksin nüüd märksa konkreetsemaks ja minu küsimus on enne. Dėkoju, aš norėčiau kalbėti konkrečiau ir mano klausimas yra skirtas ponui Oliveirai. Atsižvelgiant į tai, kad aš negalėjau rasti nieko apie projektą 21, kuris yra susijęs su uostų projektais Baltijos jūroje ir kitur. Kodėlgi man tai kelia rūpestį? Aš čia matau galimybę sujungti du projektus, 21 ir 27 projektus, būtent kuris yra Rail Baltica projektas. Tai reiškia, kad būtų galima vežti krovinius per uostus ir vėliau juos perkelti į geležinkelių transportą. Tokiu būdu mes išvengtume kelių e, apkrovimo. Ir man įdomu, kas atsitiks su šiuo projektu ateityje. Galbūt aš čia kalbu per konkrečiai, tačiau čia tikriausiai yra daug kolegų, kurie atstovauja Šiaurės valstybės ir Baltijos valstybės. Dėkuoju. Ponas Kramer. Ja, Ačiū už kalbas dėl vidaus laivininkystės. Klausiu, 80 procentų visos laivybos Europoje vyksta Reino upė. Aišku, tai didelė upė, jungiant, galinti nuvykti, kurią galima nuvykti tiek į, at, į Atlanto vandenyną, tiek į pietus. Taigi, turiu konkretų klausimą. Aš keliavau Dunojumi iki, nuo Jodosios jūros iki ištakų ir yra galimybių didelės, didelėms laivams vykti šią upę. Tačiau turėtume pagrysti tokią būtinybę, kadangi E, išleidžiama šiems projektams, kurie ilgalaikė milžiniškas sumos, vietoj to, kad skirtumėme Rail Baltica projektui pinigus, o tie projektai yra įgyventimi daug greičiau ir duotų daug greit... naudos. Čia tiesiog yra aktyvus statybininkų lobizmas vykdymas, kiek jūsų manimo bus laivų artimiausių menų Dunojuje, kada jie bus pastatyti ir vietoj to, kad e, šiems projektams skirtumėme lėšų, mes atidėliojame kitus projektus, kurių būtinybė yra didesnė. Ir pani, ši situacija yra tiek Dunojuje, tiek kitose upėse. Grazie, prezidente. Una domanda per. Dėkoju. Pirmininkė. Aš turiu klausimą ponui Valentė de Oliveira. Kalbu apie e, temą, kurią paminėjo ponas Taksera, tačiau ne periferinėms saloms, bet viduržėmio jūros saloms. Nemačiau padaryto jo, padarytos jokios sąsajos e, su greitkeliais jūroje ir salomis. Taigi mano klausimai būtų du. Konsultuodamasis Ar matėte kokiu nors priežasčių peržiūrėti e, prievolę e, taikyti tam tikras e, taisyklės. Toliau kalbant apie ateitį, jūs kalbėjote apie socialinės sanglaudos stiprinimą, palengvinant susisiekimą su salomis. Trečia, ar peržiūrėsite kriterijų, kuris neatsižvelgia į santykį tarp prekių ir keleivių? Ar galėtumėte neatsižvelgti į šį santykį, kuris egzistavo anksčiau? Dėkuoju. Ačiū. Galiausiai, ponia Ajalas, dvi minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Labai atsiprašau. Negalėjau dalyvauti posėdėje ir išgirsti prieš tai du kalbėjusius koordinatorius. Susidūriau su transporto problema Briuselėje, tačiau aš norėčiau išgirsti apie jūrų greitkelius ir centrus. Šis klausimas būtų ponui Oliveirai. Man atrodo, kad uostai turėtų atgauti savo vaidmenį, ko nebuvo padaryta pagal TNT projektus. Jūs sakėte, kad per šiaurės uostus pervežima 75 procentai apkrovos, o pietuose ja, tai sudaro tik tai apie 25 procentus. Taigi, man įdomu, ar pietų problema yra ta, kad jie yra per daug neturtingi, kad galėtų sukurti tam tikrus uostų centrus. O galbūt problema yra ta, kad e, nepajėgiama sujungti jūrų uostų su geležinkelių transportu, uh, Galbūt yra ir kitų problemų. Galbūt tai yra susiję su uostų funkcionavimu, kuris nėra pakankamai konkurencingas, e, dėl to, kad nevyksta tinkama paslaugų liberalizacija, dėl to, kad yra personalo problema, galbūt personalas nėra pakankamai apmokytas, galbūt galėtumėte išplėtoti šias mintis. Toliau norėčiau sužinoti apie e, susidomėjimo trūkumą šiame sektoriuje. Jūs kalbėjote apie jūrų greitkelius ir galbūt mes siekiame stiprinti šį sektorių, kuriuo niekas nesidomi. Galbūt mm, nėra pakankamai vykdoma projektų, galbūt galėtumėte išanalizuoti projektus, kurie buvo vykdomi viduržėmio jūros teritorijoje. Galbūt galėtumėte pakalbėti ir iš klientų perspektyvos, kokia yra paklausa Galbūt e, tokių projektų formatas nėra pakankamai geras verslui, galbūt verslui nėra suteikiamas postumis būti konkurencingesniam. Dėkoju, ačiū nariams už tai, jog laikėtės kalbėjimo tvarkos. Dabar mes turime 15 minučių atsakymams ir kiekvienam koordinatoriui bus skirta 7,5 minutės ir tikrai vertinsiu, jeigu jūs sugebėsite atsakyti į klausimus per 7,5 minutės. Bent jau pamėginkite, aš būsiu tikrai dėkingas. Pasistengsiu. Um, Ponas Groš. Een integrale, integrale benadering. Integruota strategija makro Dunojų strategija, e, projekte, atsiprašau, integruota strategija tikrai e, užtikrinta. Su keturiais koordinatoriais Vengrijoje viešėjame ir žvelgime, kurgi susisieja mūsų darbai, e, sausumos keliai, geležinkeliai, jų vandens keliai. Viską bandome suderinti ir bendradarbiauti. Vengrijoje apie tai yra kalbama. Pirmiausia, žiūrėjome į Dunojų ne tik kaip į transporto kelią, bet kaip ir į ekologinę sistemą, kaip į upę, kur, kurioje dažni potviniai taip pat e, e, yra tam tikrų ir neigiamų procesų šioje upėje, reikia užtikrinti ir e, energijos tiekimą Slovakijai bei e, žemės ūkio gyvybingumą. Visus tuos aspektus turime paisyti, nepamiršti, kad ir eršketai ten gyvena. Taigi bandoma integruotai žvelgti į šią upę. O visą tai dar sustiprina e, paskelbtoji Dunojaus strategija, nes žvelgiama ne tik siaurai Dunojaus upę, bet į visą Dunojaus baseiną, kaipgi galima atgaivinti visą regioną. Akivaizdu, kad ši upė yra tarptautinė, 3000 km, sakyčiau, mastai prilikstantis Kinijai. Mes atsižvelgėme į visus aspektus ir juos stengiamės įtraukti į šią strategiją. Aišku, laivynas yra būtinas, bet infrastruktūra dar svarbesnė. Niekas į laivyną e, neinvestuos, jeigu nėra infrastruktūros. Čia atsakymas ponui Kramer. Upė turi būti prieinama visiems laivams su įvairiais e, su įvairia grimzda ir Kadangi to nėra kol kas, tai būtent pagrindinė problema su Dunojumi. Aš e, prie Dunojaus būdama per dieną matau, kad keturi laivai per, per praplaukia pro šalį, kitur Europoje situacija visiškai nepanaši. Todėl mes turime galvoti apie jungtis su sausumos keliais, jeigu norime išnaudoti Dunojaus poten, potencialą. Aišku, viską reikia at, atlikti, paisant griežtų aplinkos standartų. Reikia e, švarių laivų. E, egzistuoja tam tikra problema su laivų varikliais, tačiau e, kol kas švar, švarių variklių pardavimai nėra dideli, todėl reikia paprašyti ir jūsų panagrinėti galimybės, kad e, būtų naudojami švarus varikliai ir kad e, problema yra nafta. That, uh, that should... 2007 e, metais šis parlamentas priėmė rezoliuciją, kad turėtų būti naudojama nafta ir man atrodo, jog būtina laikytis priimtų teisės aktų. Ir pavojus? Tikrai didelis, bet vidaus laivininkystė gali būti švarus sektorius, ekologiškas sektorius. Niderlanduose yra didžiausias laivynas Europoje ir manyčiau, kad tai yra geras pavyzdys bei panašių švarių laivų ir švarių laivynų reikia siekti. Aišku, reikia e, investuoti į mokslinius tyrimus ir apskritai į tyrimus. Tai turėtų užtikrinti, kad e, perkelimo sąnaud, perkrovimo sąnaudos, laivybos sąnaudos neišaugintų bendrų krovinių gabenimo išlaidų. Kalbant apie laivus, vidaus laivybą. Visiškai neseniai sustikimas buvo su vidaus uostų susivienimu. Čia yra to susivienimo vadovas, jeigu neklystu. Kalbėjome apie didžiosios kurų, didžiasias įmonės kaip ArcelorMittal, kurie gabena krovinius Europos viduje ir buvo kalbama, jog reikia mažų laivų. Aš pirmą kartą tai išgirdau, nes iki šiol buvo prašoma vis didesnių laivų. Taigi turime išsiaiškinti, ko reikia rinkai, kokie ten poreikiai egzistuoja. Šiuo metu regime kad kai kurie maži kanalai yra nenaudotinti, nes nėra nedidelių laivų, kurie galėtų jais plaukti. Toliau kovos su vėlavimais koordinatoriai apie tai kalba, bet problemų sunku bus išvengti. Didžiausia problema yra europiniai aplinkos apsaugos aktai. Jie labai sudėtingi prisijungus Bulgarijai, Rumunijai, Rytų Europoje. Matome, kaip šios šalis su milžiniškais sunkumais susiduria šios teisės aktus įgyvendinant. Reikia e, suburti ekspertų grupę, kuri padės šiom šalim sukurti e, tam tikras gairias, kad jos atitiktų aplinkos standartus. Bei tikrai dar negreit galėsime pasakyti, jog pakankamai padaryta. Būtent dėl to ir yra didžiausi vėlavimai. Kelių mokesčių sistema, viskas eina per CIG, tai yra tarptautinė komisija, suburta prancūzų, kuri teikia pat patarimus, rekomendacijas dėl kelių mokesčių. Netrukus turėtų būti paskelbta jos ataskaita. Paryžius Amsterdamo e, trasoje yra aiškinamasi, kiek, kokios yra papildomos e, išlaidos. Tačiau papildomi mokesčiai nebus e, imami iš nedidelių laivų, kurie šiuo metu jau plaukėja šioje trasoje. Tačiau aišku, nepamirškime, kad laivyba turi mm, atnešti pelną, dėl to mm, kanalo mokestis yra tikrai e, neturi būti per didelis. Marko Polo klausimą aš atsakysiu jums raštu, nes reikia daug čia ką pasakyti. Švietimas didelė problema, sunku rasti kvalifikuotų žmonių, nes visiškai pasikeitė laivybos pobūdis, darbo organizavimas, visam tam reikia žmonių, kurie, e, kuriems rūpi laivai, kurie nori plaukėti. Ir jeigu tokių žmonių nebus, tai vidaus laivybą galėsime mes nurašyti. Vėlavimai dėl vyriausybių veiksmų. Pritariu Jums. Aš a, tikrai nenoriu, jog nauja vyriausybė nežinotų, ko aš čia po šalį važinėju ir ko siekiu, jeigu atsiranda nauja vyriausybė Bulgarijoje ar Rumunijoje ar jūsų gimtinėje. Tai aš siekiu susisi bendrauti su ministru, kuriam aišku reikia poros mėnesių, kad įsigilintų į esamas problemas. Aš tikrai pati nesidžiaugčiau, jeigu mano gimtinėje važinėtų kažkokie koordinatoriai, kurie nežinia, ką daro ir aš nežinočiau jų veiksmų, tikslų. Taigi, kam eis uh, mokesčiai, kelių mokesčiai ir kanalų mokesčiai, Belgijai ir Prancūzijai, jos investavo į šį projektą. Buvo siūloma pasidalinti tam mokestį pagal tam tikrą formulę, būtų renkamas vienas mokestis ir padalymas, tačiau prancūzijų belgiai norėtų, kad kiekviena šalis e, renktų mokestį atskirai. Na, dėl dar galutinio sprendimo nėra. Dėl Dunojaus, ponė Meisner, e, keletą žodžių jau sakiau. Eršketams bandoma sukurti naujus e, keliavimo kelius. Manyčiau, jog vidaus laivybai ten egzistuoja didelės galimybės ir bus galima e, sumažinti uh, spaudimą sausumos keliams, ponė Lichtenberger, dėl laivų pritaikymo Dunojui. Viskas priklauso nuo šliuzų dydžio, kitų panašių problemų. Šiuo metu Dunojoje laivų labai mažai, dažniausiai tai yra seni rusiški laivai. Turime suvokti, kad jungtis su Reino egzistuoja, taigi laivai turi atitikti ne tik Dunojui, bet ir Reinui. Kitų atvejų didelės prasmės nėra. Pone Kansien, jūs esate visiškai teisus, aš nebejau, kad jūs užduosite panašų klausimą. Italija prie po vykdo visiškai savarankišką projektą e, be jokio europinio indėlio. Šis projektas nepaprastai sėkmingas, e, reikia italus pasveikinti, kad jie per tokį trumpą laiką sukūrė labai gerą infrastruktūrą. Jūs uždavėte svarbų klausimą dėl skirtingų transporto rūšių. Iš ties Tai yra svarbi klausima, ypač dėl senos nor kanalo. Prancūzai iš karto į tai atkreipė dėmesį, kad į vidaus uostą at, galėtų atvykti tiek traukiniai, tiek sunkvežimiai. Pana, panašus reikalai yra ir prie Dunaus, o Italijoje projektas, kaip regėjome, buvo nepaprastai sėkmingas. Dėl stebėsenos komiteto e, reiktų e, perskaityti mm, šio komiteto laišką, kad galėčiau išsameu atsakyti. Apie Vokietijos teisės aktus nieko e, negaliu pasakyti. Tiesiog susipažinau su stebėsenos komiteto pateiktais paaiškinimais ir e, suprantu, kad viskas padaryta pagal Vokietijos įstatymus. Aš nesu kompetitinga vertinti Vokietijos įstatymus. Kaip suprantu, sprendimus prieima politikai, o ne RMD. Be to stebėsinos komiteto pirmininkas pažymi, kad ten yra ne tik RND e, ekspertai, bet ir nepriklausomi ekspertai, tačiau aš jums leisiu susipažinti su stebėsinos komiteto pirmininko laišku ir beje spaudoje pasirodė išraukos iš mano laiško ir ten ne visiškai tiksliai mano pozicija atspindėta ir neatspindėta tai, ką aš norėjau pasakyti ponas Krameris dėl prit taikymo mm, laivų Dunojui ir ko reikia įmonėms, aš jau šiek tiek atsakiau, bendrovėms reikia tam tikrų dienų, kuriomis galės plaukti laivai, tačiau to užtikrinti negalima ir dėl to vengiama investuoti. Ir kadangi Dunojuje reikia mažesnių laivų, diskusijos nebejotinai tęsis. Dar vienas sakinukas norėčiau pridurti. Ispanijoje egzistuoja iniciatyva dėl vidaus transporto. Ta iniciatyva yra pietų Ispanijoje ir ji nepaprastai įdomi. Ačiū. Dėkoju. Turėjau daug klausimų, trumpai pamėginsiu juos atsakyti. Galbūt labai trumpai, tačiau pamėginsiu apžvelgti juos visus kalbant apie bendradarbiavimą su komisijomis, kitais komitetais. Aš tikrai esu pasirengęs vykti į bet kurį komitetą ir paaiškinti apie tai, kas vyksta jūrų greitkelių srityje ir kitose politikos srityse. Kalbant apie taisyklės, kurias nustato Marko Bolo programa ir TNT Aš jau anksčiau esu sakęs, kad buvo įsteigta nauja grupė dėl 14 pasiūlymų analizavimo ir turiu pasakyti, kad aš skiriu didelį dėmesį e, tokių pasiūlymų keliamoms problemoms, keliamoms kandidatūroms Tai yra labai svarbu. Sutinku, kad turi būti pakoreguojamos kai kurios taisyklės. Būtina pakoreguoti Marko Polo programą. Tačiau turiu pasakyti, kad jeigu manome, kad trūksta susidomėjimo iš jūrų uostų vadovybės pusės, aš kalbėjau su vadovybė ir jie tikrai rodo didžiulį susidomėjimą, kadangi būtent uostų vadovybė yra susidomėjusi sąsajų kūrimu su e, žemynų giluma. Jie tikrai domisi tokių projektų finansavimu ir pačiais projektais. Toliau kalbant apie biurokratijos mažinimą. Biurokratija iš esmės e, gyvuoja uostuose. Tai liečia oro uostų vadovybę, veterinarijos tarnybas. Visą tai užtrunka daugybę laiko, taigi būtina sumažinti tokią biurokratiją Ir vieno langelio principas kaip tik to ir siekia. Geras dalykas būtų tai, kad ta pati sistema būtų taikoma keliose jūrų uostuose. Tam, kad žingsnis po žingsnio mes galėtume pasiekti bendro požiūrio ir galėtume svarstyti e, vieningos Europos erdvės idėją. Kadangi procedūra būtų tokia pati visur, Pabrėžiu švietimą ir logistiką. Jau anksčiau sakiau, kad logistika yra būtina ne tik jūrų uostams, žmonėms susijusiems su transportu kaip profesionalams, tačiau tai yra svarbu ir įmonėms. Įmonės privalo turėti galimybę kritikuoti tam tikras pasirinkimo galimybės, kadangi šiandien yra daugybė paslaugų, su tuo susijusių. Ir būtina užpildyti tam tikras formas. Pavyzdžiui, yra 22 skirtingos formos. Ir, ir, apie kurias yra mokoma mokykloje. FOB ir sistemos. Ir kartais gana sunku pasirinkti, kokią formą užpildyti krovinio savininkui. Taigi sprendimą turi priimti krovinio savininkas. Taigi būtina, kad jie turėtų tam tikrą kompetenciją tai padaryti. Būtina spręsti logistinius klausimus. Labai svarbu, kad jie turėtų tinkamus gebėjimus, kad būtų baigę atitinkamą specialybę. Tačiau galiu pastebėti, kad tokių žmonių e, išsilavinimas susijusių su logistika jau pat pagerėjo. Jau sakiau, apie ekobonus ir eurobonus sistemą. Tai turėtų būti gera idėja, jeigu tai per daug nekomplikuos esamų procedūrų. Italijos sistema buvo labai gera, sprendimą priima vežėjas. Arba aš plukdau savo krovinį laivu, arba vežu keliu. Tai yra labai saugi priemonė atsižvelgiant ir į aplinkosauginius aspektus. Kadangi e, krovinio dydis e, vežėjui turi atitikti ir tam tikrą daromą poveikį aplinkai. Tai nėra abstraktu. skaičiavimus, žinoma, galima dar tobulinti, apie tai galima diskutuoti. Mes turime tam teorinę bazę, galime siekti tobulumo. Ir taip pat yra teikiamos kompensacijos, dėl ko perėjimas nuo kelių transporto prie jūrų transporto taps patrauklus. Ir tokia sistema galės dalintis ES valstybės narės. Pats sudėtingiausias dalykas, su kuriuo esu susidūręs iki šiol, yra bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Yra galimybė, kad eurobonus sistema naudosis Italija, Prancūzija ir Ispanija. Yra labai geras susisiekimas tarp Barcelonos ir kitų miestų. Ši sistema veikia labai gerai. Susisiekimas buvo labai patobulintas, jis vyksta puikiai. Tačiau Nesiekime, kad ši sistema vyktų tik tai Italijoje, Ispanijoje ar Prancūzijoje. E, daugiau valstybių turėtų pasinaudoti šią sistemą. Taigi aš manau, kad ir numatau, kad e, turėtų vykti koordinavimas šioje sistemoje. Dėl to ir siūlau, kad ši sistema taptų europinė sistema o nevyktų vien tik tai atskirais gabalėliais tarp dviejų valstybių ar kelių valstybių. Tai yra europinis projektas ir dėl to jis tampa daug įdomesnis. Pirmininkas, mes jau atsiliekame nuo savo darbo tvarkės, taigi gal galėtumėte e, greičiau pereiti prie kitų klausimų. Taip, kalbant apie sąsajas tarp geležinkelių transporto koridorių ir jūrų uosto. Aš visiškai sutinku su šia mintimi. Aš taip pat sutinku, kad reikėtų pagreitinti rengiamus projektus. Dėl kriterijų, pagal kuriuos yra pasirenkami projektai. Reikia panaikinti tokius kriterijus dėl kurių yra apsunkinamas eismas keliuose. Aš jau kalbėjau apie vieno langelio principą ir apie kitus europinius projektus. Toliau kalbant apie salas. Aš rengiau visų Europos salų susitikimą ir pats sudėtingiausias dalykas yra tai, kad daugelis tokių salų importuoja labai daug, o eksportuoja labai mažai. Čia yra didžiulis disbalansas. Mes galėtume rasti naują užsiemimą saloms vasaros metu. Pavyzdžiui, Malta susiduria su sunkumais E, tiekimo srityje. Tai yra nebeliko Maltoje sunkumų. Palyginus su padėtimi, kuri buvo anksčiau. Ir jie gali tiekti bet kokius dalykus susijusius su eksportu dėl to, kad jie turi krovinių uostą. Kitose salose gali būti problemų susijusių su tam tikromis transporto rūšimis arba su suskystintų dujų tiekimu. Ir toliau Pirmininkas vėl prašo paskubėti. Taip, aš jau pereinu prie kitų klausimų. Geteburgo projektas. Jis yra 14 projektų grupėje, kuriuos aš analizavau. Ir tikrai čia turiu labai gerų žinių, nes aš manau, kad šis projektas tikrai yra labai geras. Kaip sakėte, būtina suformuluoti šiame projekte jungtis su geležinkeliu transportu. E, čia kalbame apie tris pagrindinius jūrų uostus, e, tris pagrindinės geležinkelio linijas į Rusiją ir toliau. Ir apie naują projektą iš šiaurės į pietus. Ir turiu pasakyti, kad žinoma, kad Baltijos jūros regionas yra vienas iš entuziastingiausių rengiant šį projektą. Ir tikrai jis bus gerai įgyvendintas. Viduržėmio jūros salos. E, aš aplankiau kai kurias iš jų, lankiausi Kipre. Jis turi daugiau potencialo, negu kad gali įsivaizduoti. Limasūro uostas turi tikrai didžiulį potencialą ir aš tikrai manau, jog jis atneš didžiulę vertę. Pirmininkas, atsiprašau, bet turite baigti. Labai atsiprašau, kad turiu Jūs nutraukti, tačiau turite baigti, mes jau vėluojame dešimčia minučių, dar turime tris koordinatorius, kurie turės pasisakyti iki pietų. Jeigu kuris nors narys galvoja, kad neatsakėte jo klausimą, jis galės susisiekti su Jumis raštu. Labai ačiū Jums, dėkoju visiems, kad dėkoju koordinatoriams, kad atvyko šiandien pranešė apie savo projektus ir linkiu Jums sėkmės Jūsų darbe. Dėkoju Jums labai ir sveikiname Jūs. Dėkojame. Manau, kad dabar galime pakviesti kitus tris koordinatorius. Kol bus pakeistos pavardžių kortelės, mėlųjų parlamentarų paprašyčiau padėti man. jūs bandot 2 litrus supilti į 1 litro asotį. Ateina trys koordinatoriai - ponas Telička, Savariai ir Sečiai. Ir dėl to aš turėsiu karpyti jūsų kalbėjimo laiką. Aš galiu stebuklus daryti, bet laiko kontroliuoti nesugebu. Todėl paprašyčiau e, kalbėti labai trumpai, kitaip aš jūsų nutraukinėsiu. Right. We'll, we'll get going. We have... Taigi, toliau dirbam. Kaip minėjote, kaip girdėjote, atėjo ponas Teliškė, ponas Saver ir ponas Sečiai. Ponas Teliškė yra buvęs regbio žaidėjas, todėl aš ir aš su juo jaučiam ypatingą ryšį nors jo regbis yra kitoks. Aš e, e, žaidžiau regbi 13 žmonių komandoje, jis 15 žmonių komandoje, taigi taisyklės skiriasi, bet šiek tiek bendro yra. Taigi, Telička, kaip anksčiau sutarėm, jums suteikiu 10 minučių, po to klausimai. Jeigu liks laiko, suteiksim laiko jums atsakyti. O dabar pradėm nuo jūsų pasisakymo. Pone pirmininkė, taip, gerbiami Europos parlamento nariai ir ponios ir ponai kolegos. Labas rytas, aš esu tikras, kad visi sutinkame, jog e, dar egzistuoja ir septynių žmonių regbio žaidimas, kuris irgi gana patraukliai atrodo. Turiu prisipažinti, kad šiemet mano darbas yra šiek tiek lengvesnis negu ankstesniais metais, nes ne visuomet yra lengva išaiškinti ir pademonstruoti Ore e, Baltica, Vie Baltica projektą tuo metu, kai sprendimai buvo dar tik priimami, tuo metu, kai buvo tik atliekamos studijos ir bandoma pasiekti kompromisus, kuriuos reikėjo prastumti politiškai. Dėl to kalbėti būdavo labai sunku, o jums turbūt suprasti dar sunkiau. Dabar norėčiau pasakyti, kad 2009 ir 2010 metai buvo gana geri atsiprašau, Rail Baltica projektą. Ir e, čia pažangos buvo pasiekta gana daug. Bet taip pat turėčiau pasakyti, kad e, daug pažangos pasiekta ir keičiant valstybių narių poziciją. Ir tą galiu pasakyti dabar, kai išgyvenam sudėtingą ekonominį laikotarpį. Kaip žinia, kai kurios Baltijos valstybės dėl to labai ženkliai nukentėjo. Bet Baltijos šalių požiūris buvo labai geras, jos siekė ieškoti sprendimų, mes e, bandėme e, šitą suderinti ir e, dabar jau matome tam tikrų išeičių. Manau, kad mes galėsime atsikratyti tų uh, interesų, kurie, privačių interesų, kurie kantais bandė įsiveršti, įsiterpti man patinka tai, kad e, pas, pagerėjo valstybių narių pozicija ir jos dabar sugeba geriau pademonstruoti solidarumą su kaiminėmis. Anksčiau to nejutėme. O dabar norėčiau paminėti Rail Baltica atskiras dalis ir sutelksiu dėmesį į pavienės valstybės narės. Estija. Man asmeniškai, aš ne, nebandau čia įsiteikti estų komisarui, bet e, jie, Estiją aš galiu pasveikinti, jo vyriausybė, komunikacijos ministra. Ten padaryta labai didelė pažanga, e, pagerintas, patobulintas geležinkelis tarp tartų ir valgos ir kartu su savo kolegomis dabar jau matome, kad e, matėme ir turėjome galimybę išbandyti tą hybridinį automobilį, kuris gali važiuoti ir keliais, ir geležinkeliais. Šiek tiek dar reikia patobulinti sistemą, bet bendrai jau geležinkelis yra gatavas, parengtas. E, valga geleži, ir Valka geležinkelio stotis yra e, sutvarkyta taip pat. Ta stotis savaime yra labai įdomi, nes ten yra siena tarp dviejų valstybių, tarp Rusijos ir Estijos. tiksliau tarp Estijos ir Latvijos ir tas miestas ilgą laiką buvo padalintas. Be to pagerėjo pačios platformos, privažiavimai prie geležinkelių stočių pagerėjo, bet aš galiu jų drąsiai pasakyti, kad šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje Estija užbaigs savo darbus e, susijusius su Rail Baltic atnaujinimu. Kita dalis, kurią aš paminėsiu, yra priešinga. E, Estijai, tai yra Latvija. Ji, kaip žinia, išgyveno labai rimtą ekonominę krizę. Ir Latvijoje pastebimas sulėtėjimas iš esmės yra susijęs su ekonominė ir finansų krize. Latvija paprašė, kad darbai būtų atidėti iki 2011 metų pabaigos ir mes su tuo sutikome. Iš esmės mes galvojame, kad galima atskirti Rail Baltica, supadalinti Rail Baltica į dvi dalis Latvijos teritoriją. Nuo Rygos iki sienos su Estija. Ta geležinkelio dalis yra labai gera, geros būklės ir tikimės, kad galėsim 120 e, km per valandą krovinių pervežimui pasiekti. Bet e, visai kitokia padėtis yra e, toje geležinkelio dalyje, kur eina nuo Rygos iki Lietuvos sienos po rinkimų Latvijoje dabar jau gavome tam tikrų gerų signalų, juos e, dabar bandome atsižvelgti. E, anksčiau jau esame matę, kad geri politiniai signalai e, rodo, kad vėliau bus priimti galbūt geri sprendimai ir mes tikimės, kad iki 2011 metų pabaigos Latvija sugebės užbaigti visas studijas ir parengiamosius darbus, bus rasti reikalingi fondai, kad realūs darbai, remonto darbai e, galėtų 2011 metų pabaigoje prasidėti. Perinu prie Lietuvos. Lietuva e, visuomet būdavo tam tikra pionierė tarp Baltijos valstybių Rail Baltica projekte. Be to, tai valstybė, kurioje iškilo daug sunkumų, tačiau juos pavyko įveikti turiu pasakyti, kad labiausiai įkvepiantis, labiausiai pozityvus elementas yra 2009 metais gruodžio mėnesį priimtas sprendimas naudoti dviejų tipų geležinkelio bėgius e, geležinkelyje nuo e, Lenkijos sienos iki Kauno. Kodėl aš tą sprendimą traktuoju kaip esminį, kaip labai svarbu? Tokiu būdu labai ženkliai sumažėjo kaštai. Vadinasi, mums nebereikėjo uh, tiesti naujo gal, uh, europietiško dydžio geležinkelių bėgių nuo Lenkijos sienos iki Kauno. Ir dabar gerokai atpigo pervežimai. E, dar aišku, reikia pakoreguoti greitį. Šiuo požiūriu aš esu tikras, kad iki 2014 metų jau bus nutiestas europietiškas geležinkelis iki pat Kauno. Sprendimai dar turi būti priimti, dabar kaip tik bėgiai yra tiesiami, statomi, e, techniniai darbai vyksta gana greitai, reikia tik priimti sprendimą, kuris bus nepaprastai svarbus. Turiu galvoje e, sprendimą dėl E, automatinio geležinkelio bėgių pakeitimo tarp e, šeštokose ir paskui Kaune. Sakau, kad tai yra labai svarbu, nes anksčiau jau esame susidūrę su interesais, kurie, aš drįščiau sakyti, yra e, privatus interesai. Ir su to buvo susijęs jos kai kurios praeities investicijos. Tačiau dabar matome, kad Rail Baltica projektas turi būti finansuojamas reikalaujant, kad būtų pastatytas automatinis bėgių pakeitimo mechanizmas. Vietoj to dabar vykstančio krovinių iškrovimo ir pakrovimo į kitus bėgius, kas užtrunka labai ilgai, reikia sukurti automatinę bėgių pakeitimo sistemą. E, dabar tai yra visai nereikalingas kliuvinys. Kitas dalykas - logistikos e, reikalai, dėl kurių turės būti e, logistikos sandėlis, kuris turi būti pasitės Kaune. Per artimiausias savaitės e, turėtų būti toks sprendimas priimtas. E, reikia nuspręsti, kur konkrečiai bus tas logistikos centras. E, mums tai nėra taip jau labai svarbu, bet esmė yra, kad būtų priimtas sprendimas ir kad būtų kažkur pastatytas toks e, centras. Lenkija. Lenkijoje pastebime, aišku, politinį ryštą ir norą įgyvendinti projektą tarp Varšuvos ir. puši. Ir e, matome, kad e, už šios finansinės perspektyvos rėmų turės būti dar pastatytas, nutiesas geležinkelis nuo Belistoko iki Lietuvos sienos. Ypač turi būti gerai sutvarkytas sienos pervažimo e, ruožas. E, tik dėl to reikės papildomų lėšų greta finansų perspektyvos. Tai yra susijęs su tuo, kad Lenkai labai atsargiai vertino finansavimą ir galvojo apie tai, kokį poveikį tai turės e, aplinkai tarp Lietuvos ir Lenkijos sienos ar pasienio regionuose. Dėl to tą projektą įgyvendinti buvo taip sudėtinga ir dėl to finansavimas turės ateiti greičiausiai iš kitos finansų perspektyvos, nei iš dabartinės Praėjusiais metais e, mes turėjom daug visokiausių norų ir pageidavimų. Buvome įsitikinę, kad e, sugebėsime iki 2014 metų pabaigti Rail Baltica ir pasiekti 120 km per valandą greitį visame ruože, tačiau dabar aš jau tuo nebetaip smarkiai tikiu. E, kai kuriuose vietose tai jau tapo realybė, kai kur dar ne. Aš čia daugiausia kalbėjau apie Rail Baltica krovinių pervežimo požiūrių. Dabar e, galvojame apie keletą elementų susijusių su krovinių pervežimu. Manome, kad e, būtina e, krovinių pervežimą gerinti, suprantant, kad iš esmės tose valstybėse geležinkelių transportas yra skirtas kroviniams, išskyrus gal Lenkiją. Reikėtų daugiau dėmesio skirti ir keleivių pervežimui ir skatinti visuomenę naudoti tokius, naudotis tokiu tra, geležinkeliu transportu. Mes tikimės, kad susilauksime šiek tiek paramos iš atskirų valstybių narių ir jos prisidės prie keleivių e, maršruto nutesimo į, į nuo Talino iki Varšuvos geležinkeliais. Iš esmės, e, toks. E, maršrutas dabar neegzistuoja ir daugiausia keliaivių yra pervežami autobusais ar keliais. Ir jeigu mes sugebėtume per 10-11 valandų keliaivius pervežti iš Talino į Varšuvą, tai būtų labai gerai. Bent vienas traukinys turėtų važiuoti e, viena kryptimi ir e, toks planas e, kartais atrodo tarsi savaime suprantamas, tačiau Baltijos šalims tai būtų labai ženklus pasiekimas, nes dabar jo nėra. Mano nuomonė, kad tai funkcionuotų, reikia pirmiausia sukurti tą automatinį bėgį sistemą, kad traukiniui nereiktų sustoti. Anksčiau Baltijos šalyse, daugiausia Lietuvoje, aš e, girdėdavau argumentų, kad bėgius pakeisti negalima, e, kai temperatūra yra žemiau nulio kai šala. Bet aš galiu pasakyti, kad tai nėra teisybė. Ispanijoje sumatęs tokių pakeitimų sistemų, Lenkijoje taip pat egzistuoja tokia bėgių pakeitimo sistema, e, bet supraskime, kad e, egzistuoja dabar galimybė pakeisti bėgius ir riedmenis, kurie ne, nebūtų veikiami temperatūros ir kalbėsime su ministrais ir manom, kad bus įmanoma pasiekti pažangos. Pasakyti konkrečią datą dar būtų labai sudėtinga, tačiau aš tikiuosi, kad valstybės narės susitars tiek, kiek reikia ir tai e, bus galima padaryti per artimiausius dviejus, dviejus su pusę metų. Be bejonės viskas yra įmanoma. Kitas dalykas. E, reikia kalbėti su atskiromis bendrovėmis. Tai yra irgi labai svarbu. Pirmininkė dabar jau artėjo prie savo pasakymo pabaigos ir galiu pasakyti, kad e, dar padaryti reikia labai daug. Išlieka nemažai stabdančių kliuvinių, kurių reikia atsikratyti. Tačiau dabar, kai jau pasirašėme Saragozoje supratimo memorandumą prieš keletą mėnesių, turime tvirtą pagrindą tęsti darbus šioje srityje. Baigdamas, noriu pasakyti, kad matome ir kitų vilties suteikiančių ženklų. Vienas jų yra Azijos valstybių susidomėjimas. Kinijos, Korejos, Mongolijos, net ir buvusių SSSR valstybių susidomėjimas. Yra kalbama apie naują šilko kelią, kuris e, būtų funkcionalus. E, galbūt tai skamba labai drąsiai, bet poreikis tokiam keliui didėja. Ir e, matome, kad e, būtų galima geležinkelį nutiesti iš centrinės Europos į Varšuvą ir po to jį sujungti su Rail Baltica. Šis projektas, manau, kad ekonomiškai yra įmanomas įgyvendinti, nors buvo ir kitokių prognozių. Čia, ponė pirmininkė, baigsiu. Uh, Ačiū. Toliau ponas Savary. Jis pristatys e, prioritetinį projektą 22 ir e, paklausysim, ką jis nori pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš paprašiau parodyti projekto 22 žemėlapį. Tai yra vienas e, aktualiausių projektų, mūsų prioritetas, jo esmė yra dviejopa - sujungti šalis moderniais geležinkeliais. E, traukiniai turėtų galėti važiuoti 180 km, 160 km per valandą greičiu, būtų elektra varomi, e, būtų e, dvi bėgių juostos paraleliai, nuo Šveicarijos iki Konstansos yra vienas etapas, toliau e, bus prijungiama Graikija ir Bulgarija šios šalis kiek nuošaliau yra nuo pagrindinių Europos geležinkelio jungčių. Čia regime kokia yra situacija, raudona nepradėta, e, geltona e, tuoj bus pradėta vykdyti, o žalia jau įgyvendintos e, dalis, mėlyna darbai vykdomi. Visiškai nesenai Saragosoje buvau paskirtas, taigi darbų pradžia ir e, mes siekiame, kad būtų galima sumažinti kelionę laiku, kad dabar iš Dresdeno į Atenus važiuoti trunka 37 valandas. Norime rasti geležinkelį, kuris būtų tinkamas gabenti tiek keleiviams, tiek uh, kroviniams. Kroviniai yra didžioji problema. Žemėlapis liudyja, jog darome pažangą. Uh, Čekijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Rumunijoje, ypač Konstanco Kapina etape, žal, žaliosios dalis ir veikiančios atitinka visum, visus standartus. Bulgarija yra sudėtingesnė sritis ir pietinė dalis link Graikijos nuo e, Vengrijos, Rumunijos sienos ir turėtų sujungti šias šalis su likusia Europos dalimi iš geležinkeliais. Taip pat yra didelių problemų tarp Vokietijos ir Čekijos prie sienos. Čia nacionaliniai e, atitinkamų valstybių narių planai turėtų būti pakeisti, kad problemos būtų išspręstos. Jeigu mes pažvelgsime iš geopolitinės perspektyvos, galime išskirti du problemų, dvi problemų grupės. Pirmiausia, Čekija, e, Vokietija jungtis iš Prahos į Dresdeną ir iš Prahos į Nürnbergą. Dvi kryptis. Tai dvi svarbiausios jungtis tarp Čekijos ir Vokietijos. Čekai baigė statyti šiaurinį ruožą nuo Prahogos link Dresdeno iki Vokietijos sienos, atitinka standartus iš, o vakar, vakarinis ar, vakarinė ar pietinė dalis šiuo metu vyksta darbai nuo Prahos iki Vokietijos sienos. Tačiau problema yra ta, kad Vokietijoje pasikeitė prioritetai ir nebeskubama su prisijungti prie čekiškosios geležinkelio dalies. Praha, Dresdenas, Berlynas greitosius traukinius norima paleisti šiame ruože ir galvojama, kad reiktų iš Prahos jungties į Müncheną per Regensburgą. Tačiau labai brangus projektai artimiausių metų jie vargiai bus įgyvendinti. Toliau čekai pagerino savo geležinkelius ir jungtis, o Vokietija sako džiugu, kad tai vyksta, bet mums rūpi kiti dalykai, greitai, greitieji traukiniai ir dėl to mes čia nieko negalime padaryti. Taigi susidurėme su problema kol laukiame greitai įgio e, traukinio iš Prahos į Berlyną, tai galėtumėme turėti bent jau greitaigi traukinį iš Prahos į Regensburgą, bet to neįmanoma padaryti dabartinė situacija ir kol kas kroviniai gabenami daugiausia sausumos keliais. Todėl čekai mane E, spaudžia, kaipgi galima būtų išspręsti tą nuomonių skirtumą tarp Čekijos ir Vokietijos. Vokietija linksta kažkaip e, teikti prioritetą pietiniai jungčiai, gal čekams teks nusileisti. Tikrai aktualus klausimas, aš bandau vykdyti šiek tiek lobistinę veiklą Vokietijos vyriausybėje, kad pajudėtų reikalai. Reikia rodyti lankstumą. Vokietijai svar, ir mums svarbu, kad projektas 22 nesustotų ties Vokietijos siena, bet kaip kad rodo žemėlapis e, pasiektų e, ne tik Bavariją, bet ir Rostoko uostą. Praha, e, Berlynas ir e, Praha e, Rostokas, Dresdenas. E, šie projektai yra svarbus, juos reikia užbaigti. Aišku, Vokietijos argumentai yra pagristi. Toliau pietryčiai Graikija, Rumunija, Bulgarija bei Vengrija. Keturios valstybės. Ap lankiau ponikeliam statybvietę, susisiekiau su Bulgarijos ministru, Bulgarijos ekspertais ir, ir šis atkarpa nepaprastai svarbi. Rumunija geopolitiškai žvelgiant nori susitelkti ties jungtimi per Vengriją į Konstansą. ekonomiškai žiūrint, jie tikrai nenori padėti Pirėjo uostui, prie, prie, iki neužsitikrins savo interesų. Taigi, būtent ta problema yra, kad susitelkiama tik tai ties šią atkarpą. Kitas sunkumas - finansai. Labai trūksta pinigų. Jiems uh, nelengva netgi savo mm, nacionalinio įnašo įnešti ir ne, neįmanoma panaudoti visų ES pinigų. Taigi tai yra ten mm, dažna problema, jeigu yra europinių pinigų, jie ne visuomet yra įsisavinami. Dar reiktų pridurti, kad visos tos valstybės, tarp jų ir Čekija, atkreipė dėmesį, kad žlugs tradicinės finansavimo sistemos, tradicinės mm, e, geležinkelio priežiūros sistemos yra pamirštamos, juk esamus geležinkelius išlaikyti kainuoja, kad bent jau e, vyktų kažkoks transportas geležinkeliais, kad ir ten važiuojama 30 km per valandą greičiu. Uh, Mes negalime pastatyti vienos trasos su greitaigiais traukiniais. Negalime savo to leisti. Jeigu sakysime, mm, kad tai yra pernelyg spalvinga, gal iš dalies, bet tokia yra situacija. Paprasčiausiai nesuprantama, kodėl reikia visus pinigus sudėti į vieną prioritetinį projektą, o tuo tarpu jų mm, nacionaliniai geležinkelių geležinkeliai yra pamirštami. Taigi ypatinga problema yra dėl pietinės dalies šitą raudoną liniją nuo Vengrijos sienos iki Graikijos 6 milijardų eurų reikės tam projektui. Šiuo metu darbai vyksta tik vienoje atkarpoje Ponviding Kalabat tiltas statomas. 13 metais turėtų turėtų būti baigti darbai ir papildomai kainuos 9 milijonus. Ir kol kas traukiniai važiuoja 30 km per valandą greičiu ir tuomet nereikės 3 valandų mm, iki e, Krajovos, kur yra vos už 90 km Rumunijoje. Priešingai nei dauguma mano, problema yra ne valios nebuvimas valstybėse narėse, problema yra finansai, yra tarp valstybinis bendradarbiavimas ar jo nebuvimas. Taigi teks pasiraituoti rankovės, kad projektai būtų įgyvendinti. Reikia ne tik politinio bendradarbiavimo tarp valstybių, bet ir techninio bendradarbiavimo mes kalbame apie tiltą, kai kyla problemų su tilto aukščiu, nes inter, inžinieriai e, nesusitarė tarpusavyje per Bulgarijos ir Rumunijos e, tilto projektų buvo 50 cm aukščio skirtumas. Taigi dėl to neišvengiamai vėluojama, bet transeuropiniai tinklai e, turi būti mm, įgyvendinami e, bendradarbiaujant visiems, taip pat ir inžinieriams politikai pasirašo kažkokius susitarimus, bet tuom tas bendradarbiavimas ir baigėsi. Baigdamas pažymėsiu, kad kitam ministrų tarybos posėdžiui pasi, e, pavyks atgaivinti pietinę trasos dalį, kad pavyks sudaryti tarp valstybinį susitarimą ir užtikrinti raudonosios dalies finansavimą. Lėšų šiuo metu trūksta. Principinis susitarimas jau pasiektas gruodžio antrąją tarpvalstybinis susitarimas turėtų būti sudarytas ir pasirašytas per kitą ministrų tarybos posėdį, kitaip e, nepadodotos lėšos nuplauks. O tai reiškia, kad projekto ateitis tampa visiškai nebeaiški. Ministrai, bankai turėtų palaukti ir tikėsime, kad viskas baigsis greitai ir sėkmingai Taip pat reiktų pagalvoti apie Balkanų geležinkelius pasirengimo stojimui pagalbos rėmose. Nemanau, kad iki 13 metų geriausio atveju bus baigta raudonoji trasos dalis. O jeigu kalbame apie Balkanus, pavyzdžiui, Belgrad, važiuojant per Belgradą geležinkeliai yra labiau išvystyti, gal šalims kandidatėms reiktų padaryti tam tikrą žestą bei pagalvoti apie sujungimą geležinkeliais per e, Belgradą, ypač atsižvelgiant į Rumunijos siekį tiesiogiai susijungti su Konstanca. Taigi toks E, tokia mano pirmoji ataskaita apie darbą, kuriuo visiškai nesenai ėmiausi. Dėkoju. Tikrai manau, kad rumūnai entuziastingai vykdys projektą. Dabar trečias prioritetinis projektas, ponas Seki. Nežinau, ar jūs kalbėsite apie tokias problemas, kai įlendate į tunelius vienoje pusėje, o išlendate kitoje. Na, žinoma, Čia klausimai yra susijęs su tarp valstybiniais reikalais, jie yra labai jautrus. E, tačiau šiaip ar taip man labai malonu vėl būti Europos parlamente, šiame komitete. Aš pranešiu apie e, trečią prioritetinį projektą, kaip sakė jūsų pirmininkas, bet taip pat kalbėsiu ir apie 19-ąjį prioritetinį projektą. Praėjusiais metais aš buvau paskirtas trečiojo prioritetinių projektų koordinatoriumi E, perėjau, perėmiau pono Davignono vaidmenį ir tikrai vertinu jo nuveiktą darbą dėl trečiojo prioritetinio projekto. Taip pat aš buvau paprašytas būti koordinatoriumi ir 19 prioritetinio projekto, e, kuris yra susijęs su transporto rušių saveikumu Iberijos pusėsalyje. Taigi, Tai yra pirmas kartas, kai apie antrąjį, trečiąjį prioritetinį projektą jums kalba kažkas Europos parlamente, tačiau informacija jums buvo išdalinta anksčiau. Ten jūs rasite bendrą šio projekto aprašymą, ne tik naujausią situaciją, kalbant apie pokyčius e, šiame projekte pastaruoju metu. Tai yra labai svarbus prioritetiniai projektai dėl daugelio priežasčių, įskaitant ir tą faktą, kad Iberijos pusėsalis e, buvo, na, sakyčiau, jeigu ne izoliuotas, tai bent jau labai nutolęs nuo likusios Europos dalies. E, kalbant apie geležinkelių transportą dėl įvairiausių techninių su tuo susijusių priežasčių, kažkas panašaus į tai, apie ką kalbėjo ponas Telička E, kalbėdamas apie Rail Baltica projektą. Vis dėlto daromos, dedamos pastangos ir padaryta pažanga yra įspūdinga. E, projektas yra vykdomas pagal UIC standartus, europinius standartus. vežės keitimas taip pat yra numatomas. Tai yra tikrai labai įdomi laboratorija, kaip išspręsti įvairius techninių standartų skirtumus dėl istorinių priežasčių ir taip toliau. Kalbant apie Ispanijos geležinkelių tinklą, jis yra labai gerai išvystytas, kaip žinote, jis yra trečiasis pasaulyje šiuo metu. Uh, ir gali tapti netgi pirmojų pasaulyje 2012 metais, jeigu viskas vyks pagal planus. Taigi vyksta darbai, Žinoma, yra finansinių problemų, taip pat ir kitokių problemų, tačiau nepaisant to mes turime mėginti e, vykdyti pažangą. Bet kokiu atveju konkrečiai kalbu apie geresnės jungtis tarp e, šio pusėsalio ir Prancūzijos. Tai yra labai svarbu, e, kalbant apie transporto rūšių suderinimą. Atsižvelgiant į didžiulį krovinių transporto procentą, e, taip pat ir į transporto grūščių problemas, taršą ir kitas panašias problemas, kurias jūs galite puikiai suprasti. Viena iš svarbiausių priežasčių pamėginti pasiekti pažangos kaip įmanoma greičiau yra taip pat ir e, tai, jog reikia skatinti žmonių judumą. Jūs turite dokumentus prieš save, ir manyčiau, jog galime pasidalinti e, su jumis gana dideliu optimizmo laipsniu. Ir galėčiau jums pateikti keletą faktų susijusių su šiais projektais. Pirmiausia, trečiasis prioritetinis projektas, kaip žinote, yra iš trijų dalių. Jis prasideda Madride ir jungia sostinę su Kastilija Lyonu, Baskų dalimi ir vėliau eina į Paryžių. Tai yra taip vadinamoji Atlantinė atšaka. Apie tai aš netrukus pakalbėsiu išsameu. Toliau yra vadinamoji viduržėmio atšaka, Katalonija, Provansas, Lyonas ir vėl grįžta į Paryžių ir galiausiai jungtis su Portugalija toliau per Lisaboną, Kastilėje, Lemanšą, Estremadūrą ir Esentro. Visose trijose atšakose matome padarytą pažangą per pastarąjį laikotarpį ir mes siekiame stebėti padėtį, kaip galima atidžiau ir padėti, kada tik iškildavo sunkumų. Kalbant apie viduržėmio atšaką, Svarbu pabrėžti padarytą didelę pažangą, kuri vyksta šiuo metu. Tai yra pirmoji jungtis tarp Iberijos pusisalio ir likusios Europos dalies. Ir Tai yra labai svarbi jungtis, kuri buvo įgyvendinta prioritetinio projekto dėka. Dėl to jį pradėjo veikti. Barcelonos jungtis užbaigta ir dėl likusių jungčių darbai vyksta. Taip pat dar netrukus turės būti įgyvendinta likusi jungtis, e, kuri bus užbaigta per šių metų gruodį ateinančių metų sausio mėnesius. E, jungtis per Lyoną į Paryžių, Montpellier e, vykdoma, darbai vyksta, tikimasi, jog bus užbaigti iki 2016 metų, taip pat bus nutiesta nauja jungtis per Montpellier ir mes kalbame apie visišką užbaigimą iki 2020 metų. Žinoma, šiuo metu galima naudotis jau egzistuojančią geležinkelio liniją. Viduržėmio jūros geležinkelio atšaka buvo pradėta tiesti Prancūzijoje, darbai vyksta per Bordeaux, e, Ispanijoje per Valiedolį ir San Sebastianą. Dėl likusių atšakų e, buvo apibrieštas e, suderinimas. E, pati svarbiausia atšaka yra per sieną. Buvo surenkta vyriausybinė konferencija. Taip pat dalyvavo Europos ekonominių interesų grupė, kuri padaryta pažanga. Bus labai svarbu surasti modelį dėl to, kaip turės funkcionuoti visas geležikelių transporto koridorius. Problema yra susijusi ne su keleivių pervežimu, bet su trans... E, krovinių pervežimu. Būtų svarbu įgyvendinant šį projektą sujungti visus pagrindinius logistinius e, centrus Ispanijos pusėje, tam, kad būtų galima visiškai E, ir tinkamai pasinaudoti šiuo koridoriumi. Pagrindinis iššūkis yra surasti maršrutą per sieną, kuris būtų tinkamas ne tik abiems pusėms, bet taip pat visiškai atitiktų aplinkos sauginius reikalavimus. O žinoma, jog tai yra labai jautri Europos dalis taip pat ir šiuo požiūriu. Iberijos atšaka Madridas Lisabona bus įgyvendinta iki 2013 metų. Tikimės, jog pirmoji greitaeigė e, jungtis bus nutiesta tarp dviejų valstybių per Kaserasą ir toliau. E, čia bus e, dalyvaus viešoji, viešų, viešoji ir privati partnerystė, kuri, kurios bendradarbiavimo projektas buvo pasirašytas praėjusiu, praėjusiu gegužės mėnesį. E, čia yra iš esmės dvi dalis. Dėl vienos jau buvo pasirašytas bendradarbiavimo projektas, kita dalis eina per Lisaboną. Perival buvo priimtas sprendimas, kuris vėliau buvo panaikintas, tačiau vėliau vėl netrukus pradėtas įgyvendinti. Buvo pateiktas įvairiausių patikinimų sąrašas, kuriuos gavome iš vyriausybės. Taigi vyksta tam tikras vėlavimas, tam tikras pastangų pergrupavimas ir tikimasi, kad projektas bus vykdomas. Tarp kitko, Saragosoje vyko konferencija. Mums pavyko pamėginti šiek tiek formalizuoti santykius tarp trijų susijusių vyriausybių, siekiant ne tik pagerinti politinį klimatą, kuris yra laikomas tinkamu, tačiau tam, kad galėtume uh, veiksmingiau vykdyti mūsų reikalus be tam tikrų vėlavimų. Buvo pasirašytas supratimo memorandumas tarp Prancūzijos ir Ispanijos ir iš tikrųjų tarp trijų valstybių, tačiau susijusios yra dvi valstybės, siekiant geriau veikti iš vienos pusės e, e, tarp Prancūzijos ir Ispanijos, o iš kitos pusės tarp Ispanijos ir Portugalijos. Ir esu laimingas galėdamas Jums paskelbti, kad e, lapkričio mėnesio viduryje vyks techninis posėdis tam, kad aukšto lygio grupė galėtų vykdyti šio projekto stebėseną ir jūs taip pat būsite ir toliau informuojami apie tolesnį darbą. Kalbant apie 19-ąjį prioritetinį projektą, turiu labai nedaug laiko, tačiau iš esmės galiu Jums pasakyti, kad rasite ataskaitoje visą padėtį apžvelgiamą e, susijusi su koridoriais tarp Madrido ir Andalūzijos. Visur yra padaryta pažanga, kuri kaip tik jums ir pristatoma dokumentuose, kalbant apie Madridą, Lavantį viduržėmio jūros atšaką ir šiaurės vakarų atšaką. Yra pateikta informacija ir daugiau nenoriu užtruk, užimti jūsų laiko, pirmininkė. Taigi, kalbant trumpai, manau, jog apskritai galime pastebėti tikrai aktyvę vykstančią veiklą, atsižvelgiant žinoma į visus finansinius ir kitus sunkumus, apie kuriuos jūs žinote. Daugelis projektų siekia integruoti pagrindinės trečiojo prezidento projekto ašis yra e, vykdomi patenkinamai, įskaitant ir įvairius e, skirtumus e, dėl skirtingų vėžių pločio ir taip pat įgyvendinant ERTMS sistemą, kuri E, kurios dėka padidės visos lydijos veiksmingumas. Ir taip pat, pirmininkai, baigdamas, e, galiu pasakyti, kad e, yra tiesiamas viduržėmio jūros krovinių koridorius, prasidedantis iš pietų per Barceloną. Ir toliau jis nėra šios prioritetinių projektų sistemos dalis, tačiau praktiškai jis funkcionuoja uh, vykstančių darbų dėka. Būtent dėl trečiojo ir devynioliktojo prioritetinių projektų vykdomų darbų. Taigi, bet kokiu atveju, jeigu turėtumėte klausimų, su malonumu atsakyčiau. Ačiū. Labai ačiū. E, Pone Seki. Aš e, galiu tik pasakyti, kad kitais metais transporto komitetas laikysis Pempinjono e, Barcelonos e, ruožę ir galbūt jums bus įdomu tai žinoti. Gerbėjami parlamentarai, aš turiu devynis jūsų norinčius pasisakyti, todėl galit kalbėti neilgiau kaip po tris minutės. Labai griežtai kontroliuosiu laiką, nukirsiu mikrofoną Paprastai taip ir būna. Dabar jau dešimt noriu pasisakyti, taigi dabar gaunat po dvi minutės tik tai. Po dvi minutės. Pranas Kun pirmiausia. Uh, danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte allen dreien. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems trims koordinatoriams. Šios trys trasos turi būti sujungtos į vieną, kad turėtumėme bendrą tinklą ir tai nepaprastai svarbu o, vidaus rinkai, bei būtų tas geležinkelių paketas, kurį e, esame prieėmę įgyventinas. Ponui e, Savary klausimas dėl 22 projekto, kaip yra spragos likviduojamos Vokietijoje Vokietija ir Vokietijos geležinkeliai prisipažino, kad e, atkarpa tarp e, Berlyno ir Konstancos bus pagerinta, kad būtų galima susijęti Juodąją jūrą su Baltijos jūra. Ir tai yra pirmasis prioritetas, panaudojami europiniai pinigai. 13 metais ši Trasa bus pabaigta 160 km per valandą, elektrifikuota mm, greitieji traukiniai, dvi bėgių juostos paraleliai dėl e, Dresdeno ruožo. E, federacinė žemė reikalauja tiesioginio susisiekimo, kad nereiktų per Berliną važiuoti reikia dėrėti su Bavarijos e, infrastruktūrų ir transporto ministru dėl Prahos Müncheno atkarpos. Nežinau, ko siekia čekai, bet ar norima tiesioginio susisiekimo, ar va, norima važiuoti per Nürnbergą, aš palaikyčiau e, jūsų darybinius ketinimus, jeigu jūs to imtumėtės. Ačiū. Pone Ajala Sander, dvi minutės, prašom. Labai ačiū Dėkuoju visiems trims koordinatoriams. Noriu pono pirmininko Simpsono paklausti. E, o tas klausimas yra susijęs su pono Sekim mandatu. Ir apie tai jo praneš, ataskaitoje buvo rašoma. Ponui Sekis suteiktas mandatas informuoti komitetą apie visus 16 projektų Pirėnuose. Norėčiau, kad e, kitoje ataskaitoje parlamentas e, gautų daugiau informacijos, tiek pat, kiek gauna komisija ir komisijos narys. Tai, ką jis pasakė apie PP3 ir PP19 yra labai svarbu, todėl mes norėtume gauti informacijos. Aš tik keletą tokių nuogastavimų išdėstysiu. Pepinjono e, ruožė, kuris yra abiejose sienos pusėse, projektas įsibėgėja. Anksčiau ten buvo dėlsimo, bet dabar jau matome, kad gruodžio mėnesį e, bus žengti pirmieji apčiuopiami žingsniai. Tačiau E, jums pateiktoje ataskaitoje, e, jūsų pateiktoje ataskaitoje yra nurodytas trijų metų laikotarpis, kuris e, sujungtų tą ruožą su Montpellier. Ar dėl to gali kilti kažkokių problemų kitoje sienos pusėje? Gal galėtumėte informuoti? Dėl 19 prioritetinio projekto PP19. Kaip sekasi suderinti šį projektą su krovinių pervežimų geležinkeliais koridoriumi ir ar ateityje ateit, busimieji transporto tinklai bus e, suderinti čia. Dėl valdymo geležinkelių, kurie eina per sienas. E, jūs minėjote, kad komisija yra sukūrusi aukšto lygio darbo grupės ir pasirašyti supratimo memorandumus, bet ar to pakanka jūsų nuomonė? Pone Maisner. Pone Maišner, ačiū. Trumpai, ponė pirmininkė, visa, kas susijęs su problemomis su Vokietijos vyriausybė, kartu su kolega Kun, sieksime jums padėti. Mes tikrai norime, kad reikalai pajudėtų. Antrasis aspektas trečiasis devynioliktasis prioritetas, gal reiktų palikti e, galimybę tai pasisakyti kolegoms iš Ispanijams ir ponas Telička ir ponas Severina apie ką kalbėjo. Žinote, kad situacija Europoje labai skiriasi geležinkelių srityje, tai buvo akivaizdu. Kai kuriuose e, atkarpose yra susiekimas autobusais, pakeičiant geležinkelio transportą, taip pat yra e, ir didelių finansinių problemų, apie tai kalbėjo abu prelegentai, taigi mano nu, norėčiau sužinoti, ko e, trūksta, kad būtų sukurtas europinis geležinkelių tinklas. Daugiau pinigų gal pasakysite, pinigų dabar neturime, tačiau ar įmanoma bus pasiekti tai, ko taip trokštame. Uh, europinis geležinkelio tinklas. Ar tai yra beveik neįmanoma? Nes e, reikia mums galvoti apie visą Europą, apie tarp valstybinio bendradarbiavimo nepakanka. Ačiū ponas Kramer dabar. Dėkui. Iš principo reikia užduoti klausimą. Jeigu nėra pinigų, tai ką darysime? Ispanija, manyčiau, vienintelė šalis Europoje išleidžia daugiau geležinkeliams negu keliams. Daug, kiti mėliau tiesia asfaltuotus kelius, tą daro ir Vokietija. Turime nepamiršti to aspekto. Kalbant apie pinigus, mes galime apmokestinti 3,5 tonų sunkvežimės ir sunkesnius e, visose šalise, daugelio šalių taip nėra. Ir tik Šveicarijoje tas daroma, gal dėl to, kad jie nepriklauso e, Europos Sąjungoje, nes tunelių tiesimas, Liučbeko tunelis, pavyzdžiui, finansuojamas iš e, mokesčių surinktų iš apmokestintų sunkvežimių. Toliau trasa Lenkijoje iki Lietuvos sienos. Ji yra sanuojama, kaip suprantu, tai aš nesuvokiu, iš kur yra ekologinės problemos, nes jau egzistuoja tas geležinkelis nutiestas, kur yra problemos, o Kaune turės būti tinklas, kur e, e bus keičiami riedmenis. Taigi čia gal yra problemų, bet kažkur problemos Lenkijoje. E, Toliau mm, Rumunija Konstanca. Ši trasa eina paraleliai e, Dunojui, o Dunojui bus skirta milijardai eurų, kaip girdėjome ką tik. Taigi negalime mes finansuoti dviejų didelių pro, projektų vienu metu, reikia apsispręsti. Negalima, aišku, atsisakyti geležinkelio dėl keleto didelių laivų per dieną. Aišku, sąsaja su Balkanais yra įdomi. Taigi mes norime šitų trasų tarp šiaurės ir pietų ir, ir tik turime apsispręsti dėl tų tikrųjų prioritetų. Bei Ispanija Pirienų, per Pirienus yra ties, tiesiama trasa, ar taip yra, ar bus e, daromas kažkoks kitas sprendimas, nes ispanai tarsi nori šitą atkarpą tiesti, bet prancūzai žiūri pakankamai abejingai. Pirmininkas dėkui, ponas Ziller. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems koordinatoriams už tą atliktą darbą. Džiugu vėl matyti poną Severin. Tarp mūsų apie Rail Baltica norėčiau pasiteirauti. Ačiū už tą padarytą pažangą, už tas optimistinės nuotaikas, kurias išsakėte. Trys aspektai. Dėl Latvijos, ko tikitės iš naujosios vyriausybės, ar manote, kad situacija pagerės, nors vyriausybė sudaro tos pačios partijos kaip ir iki šiol. Toliau Lenkijos dalis 120 km per valandą vietoninis greitis iki 13 metų vargiai bus pasiektas, jeigu Lenkija neinvestuos į savo trasos dalį Elka suvalka be, be listoko trasos dalis turėtų būti atnaujinta ir tie darbai gali užtrukti daug ilgiau. Trečias klausimas dėl keleivinių traukinių visiškai pritariu jums, kad Estija turi viziją dėl 120 vidutinio greičio keliviniams traukiniams. Manyčiau, kad būtų būtina kitais metais e, surenkti šiuose šalyse tarptautinę konferenciją ar surasti kažkokį tarptautinį konsorciumą, kuris imtųsi darbų. Kokį E, scenarijų siūlote. Ačiū dabar ponas Pasku. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Telikska ir Savary. Visi šie projektai yra ES vaikai, tačiau vieni mums yra mielesni nei kiti. Aš norėčiau kreiptis į poną Sekį ir paprašyti jo komentarų. Jūs e, norite, kad būtų atkarpos tiesiamos greičiau, atrodo jums pavyksta tą padaryti, tikrai džiaugiuosi dėl to. Tačiau ne viskas yra taip gerai ir gražu. Nepamirškime, kad visi nukentėjo nuo krizės - Rumunija ir Bulgarija taip pat. Taigi krizė e, yra kliūtis visiems. Yra problemų su, Graik, su Graikija ir su privataus sektoriaus in, įnašais į projektus. Taigi e, reikia spręsti problemas, nes e, kiekvienas euras yra svarbus tarp valstybinės problemos. Nors čia daroma pažanga, bet problemų lieka, kaip kad kalbėjo ponia Ajala, trijų metų vėlavimas yra tikrai liūdnas Na, aš ne visuomet pritariu savo kolegoms, bet šį kartą juos palaikysiu. Reikia ieškoti sprendimo, kiekvienas turi įgyvendinti jam iškeltus uždavinius atsakingai, o tarp valstybinis bendradarbiavimas turi užtikrinti, jog geležinkelio e, tinklai e, tik, tikrai taptų europiniais, neliktų nacionaliniais. Labai dėkuoju Jums už viduržėmio jūros koridorių Tai yra kol kas ne prioritetinis projektas, bet situacija gali pasikeisti per viduržymio jūros pusėselius e, reikia nutiesti geležinkelius. Taigi turime didinti politinį spaudimą, aktyviai dirbti ir raginu jūs būtent tą daryti, nes šis koridorius, mano nuomonė, yra svarbus. Svarbus ne tik Ispanijai. Ir E, ne tik svarbu pačiai Ispanijai, jos indėliui į vidaus rinką, bet nemažiau svarbus šis tinklas ir, ir Prancūzijai. Ačiū ponas Tremosa dabar. Ačiū. Pone Seki, e, jums turiu klausimą. Aš turėjau progos perskaityti šią vidutinės trukmės laikotarpio peržiūrą ir 11, 15 straipsnė yra sakoma, kad yra stabdžiuojama, yra delsiama. Ir tarp to priežasčių yra politinių priežasčių. Ar galėtumėt plačiau informuoti apie tai? Ypač, e, ką daro Ispanijos ir Prancūzijos vyriausybės. Ačiū. Ačiū, Lichtenberger. Ja, dank und, uh... Noriu padėkoti koordinatoriams ir pasveikinti visus tris atvykus pas mus. Ypač pasveikinti mūsų būsį kolegą Severi, jo tikusi atkarpa nepaprastai sudėtinga ir gal viena iš sudėtingiausių, reikia tą pripažinti. Šios e, trasos e, vertė neatspindi jai skiriamo dėmesio, nes tai yra ir gali būti viena svarbiausių jungčių bei prisidėtų prie 17 koridoriaus vystimosi bei prie Dunojaus koridoriaus. Būtent šios jungtis mane ypatingai domina, todėl noriu užduoti konkretų klausimą dėl šios atkarpos nuo Linco į, į šiaurę bei taptų jungtimi tarp dviejų koridorių. Buvo pažymėta, kad greitis e, atkarpoje nebus pasiektas ir čia yra didelė problema. Tačiau manyčiau, kad problema yra tame, kad bandoma pastatyti e, krovininių transportui skirtą atkarpą ir čia e, didelis greitis nėra toks svarbus, o jeigu nežvelgsime į greitį, tai suvoksime, kad tikrai nemažai padaryta. Tikrai e, ten yra labai sudėtinga, e, sudėtingas reljefas, kalnai, e, slėniai, nuokalnės, todėl greičio reikalavimus bus sudėtinga įgyvendinti, bet taip, jeigu mes sukurtume šią trasą, tai spręstumėme e, sąsąją su kitais koridoriais. Ir jau vien tai būtų labai svarbu. Todėl reiktų politikų dėmesį atkreipti būtent į šį aspektą. Žinau, kad Šiaurės Austrija ir Čekija nepaprastai domėsi šią atkarpą, bet e, vietos e, pareigūnams kyla problemų su nacionalinė valdžia. Ačiū. Pone Bilbao. Gracias, Gracias. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui visiems trims kalbėjusiesiems už paaiškinimus. Ponai Savary, noriu pasakyti, kad aš sutinku su to, ką Jūs pasakėte. Ir manau, kad reikėtų įpareigoti valstybės narės imtis tam tikrų veiksmų, jeigu jos nori prisidėti prie vidaus rinkos raidos ir jeigu norime nusekliai laikytis neseniai priimtos finansų krizės programos, tai yra strategijos dėl 2020 metų. Kalbam apie konkurencingumą, inovacijas, tvarumą, subalansuotumą. Ir jeigu mes tai galėsime gyvendinti per prioritetinius projektus, tai mūsų primami sprendimai atrodys nuoseklesni. Aš pritariu jūsų išsakytoms mintims, tačiau dažnai valstybės narės taip negalvoja. Ponui Seki turiu klausimą dėl trečiojo prioritetinio projekto. Dėl baskiškosios dalies. Kaip jūs vertinate jo įgyvendinimą, bent jau praėjusiais metais? Ar jūsų nuomonė jis įgyvendinamas taip, kaip numatyta, tokiu greičiu, kaip buvo numatyta, ar vyksta kažkas per lietai. E, ir taip buvo per pastarosius porą metų. Dėl Prancūzijos, jūs sakėte, kad Ispanija yra prieimusi tris memorandumus ir e, tam projektui iškyla šiokių tokių sunkumų. Jūs minėjote ekologinės problemas. Norėčiau sužinoti, kokia būklė yra pasiekta, būtent įgyvendinant šį trečiąjį prioritinį projektą. E, Baskų pusėje PP3 yra tiesiamas, bet kaip sutvarkysime e, tą sąsąją su Prancūzija? Kai kalbate apie kosaugos problemas, gal galėtumėt būti konkretesnis? Ačiū. Ponai, dabar suteiksiu žodį jums. Mm. Gal galėtumėt maždaug po 10 minučių kiekvienas kalbėti, kad atsakytumėt jums pateiktus klausimus. Tada baigtumėm laiku. Bet būtų labai smagu, jeigu e, jūs atsakytumėt į tuos e, projektus, kurie parlamentarams yra labai arti širdies, Pempinion Barcelo, į Barceloną, pavyzdžiui, arba e, per Balkanus, kaip nuvažiuoti į Graikiją, į pietus arba kaip sujungti e, kitus geležinkelius su Rail Baltica. Bijau, kad visada taip būna, bet gal pirmiausia suteiksiu žodį ponui Teličkai, kad per 10 minučių jis atsakytų. Ačiū, aš pabandysiu atsakyti viską, kas e, buvo susijęs su Rail Baltica. Pradėsiu nuo pono Zylės, nes man atrodo, kad jo klausimas dėl Rail Balticos buvo sudėtingiausias. Paminėsiu naująjį projektą dėl kareivių transporto. Jūs klausėt, kaip jis galėtų pasiteisinti. Aš žinau, kad jis nefunkcionuos, jeigu mes viską paliksime atskirų kompanijų rankose. Mes dar matome tam tikrą protekcionizmą, monopolistinį elgesį, dar yra daug privačių interesų ir panašiai. Todėl aš manau, kad e, e, reikia pasirūpinti, kad tos keturios firmos sukurtų vieną bendrą akcinę bendrovę ir kad naujas toks subjektas tvarkytų visas nu, reikalingas operacijas. To pranašumas būtų tas, kad projektas galėtų pradėtas būti gyvendinti anksčiau, išvengtumėm tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, būtų galima e, išvengti tokio į valstybių interesus e, orientuoto požiūrio, bet to galėtumėm sutvarkyti tą geležinkelio vėžių ir riedmenų problemą galbūt būtų galima bent jau nupirkti reikalingą techniką. Tokia yra konsorciumo idėja. Ar pavyks ją įgyvendinti yra kitas klausimas, bet aš tikiuosi, kad iki metų galo įvyks pirmasis susitikimas tą temą, tada galbūt pasieksim kažkokį konsensusą ir kaip kad darėm praėjusiais metais, turbūt vėl pasiūlysime alternatyvų projektą Lietuvos pusiai Rail Baltikai ir tada galėsim sutvarkyti keleivių transportą, jeigu toks poreikis bus. Dėl Lenkijos. Aš labai dažnai girdžiu e, pasisakymų e, vienos valstybės e, skirtų kitai valstybei. Šį kartą neaišku, kas daugiausia tai daro, bet akivaizdu, kad tam tikrus įpareigojimų Lenkijos pusė neįgyvendino. Ir ponui Krameriui galiu pasakyti, kad iš tiesų tas pasienio ruožas susijęs su Lietuva yra labai rimta problema. Ponai, jeigu būtumėt anksčiau paprašę, aš būčiau galbūt atlikęs kažkokį tyrimą ir tada galėčiau gal duoti aišku atsakymą. Dauguma valstybė, aš manau, labai lietai pradėjo dirbti. Tačiau bendras ir pagrystas klausimas būtų toks, ar galima naudotis dabartinėmis vėžėmis, ar reikia juos e, keisti. Vienas iš ekologinių aspektų yra tas, kad dabartinės geležinkelis yra labai vingiuotas Tai jeigu norim padidinti greitį, reikia tiesti visiškai naują geležinkelį. Tai turės labai rimtų e, padarinių. Dabartinis e, geležinkelis galbūt yra e, palankesnis ekologiniu požiūriu negu tiesusis, nes ten greičiau traukiniai važiuos. E, jūs sakėte taip pat, kad e, ekologinės problemos mums nelabai rūpi, bet aš turiu pasakyti, kad mes pirmiau laukiame studijos išvadų. Dėl Latvijos dar kartą pono Zylės klausimas. Pasakyčiau, kad jūs esate teisus. Turėsime e, tokią pat vyriausybę, kokia yra, lab, buvo prieš rinkimus, bet vis tik dar laukiam, e, kokią savo poziciją apibrieš vyriausybė. Dabar vyriausybė turi e, vėl mandatą. E, ir aš manau, kad jos, e, ta vyriausybė baigs visus reikalingus tyrimus ir studijas, padarys visus parengiamosius darbus ir kitų metų pabaigoje bus pradėti konkretus darbai. Jeigu taip nebus, nepriklausomai nuo to, ar čia bus Latvija ar kokia kita valstybė, e, nebus įgyvendama solidarumo principas. Ir jeigu tas solidarumo principas nebus taikomas, tai nebus galima sujungti geležinkelių ir negalėsim naudotis to nauda. Aš manau, kad e, toks požiūris yra visiškai pagrystas. Paskutinis pono Kramerio klausimas, jis nebuvo susijęs su Rail Baltic, bet e, su kelių mokesčiais. Manau, kad tas klausimas labai aktualus, nes turim galvoti apie geležinkelių ir sausumos kelių, automobilių kelių e, koordinavimą. Manau, kad Čekija turbūt bus kita valstybė, kurioje bus įvesta visuotinė kelių mokesčių sistema. Ypač tai bus taikoma sunkvežimiams E, mano kolegos turbūt galės daugiau apie tai pakalbėti, bet aš tariuosi su naujoju transporto ministru apie tai. Kiti klausimai. Ponios Maisner klausimas. Ką reikia padaryti? Paprastas atsakymas būtų reikia įgyvendinti tai, dėl ko yra nuspręsta ir kas yra suplanuota. Šiandien, e, jeigu pažiūrėtumėm Rail Baltica, tai galiu, pamatytume, kad trečdalis išlaidų jau yra patirta konsultacinėms studijoms. Tai yra labai didelis darbas. Ir jeigu mes nesumažinsim kaštų, tai tas, tos geležinkelio jungtys nebus pastatytos. Betgi reikia tų tyrimų, tos studijos yra reikalingos, kad galėtume deramai dirbti. Per kitą finansų perspektyvą bus reikalinga skirti tam tikrų lėšų. Aš kalbėjau apie Lietuvos ir Lenkijos sieną. Šiandien reikėtų galvoti apie du dalykus. Pirmiausia, reikia didinti toliau greitį, bet reikia vengti e, greitųjų traukinių kai kuriuose jungtyse, kurie važiuotų greičiau negu 120 km per valandą. O šiaip nuo 120 turėsim perėti prie 160. Tai bus mūsų kitas tikslas, sekantis tikslas. Ir toks greitis turės būti taikomas ir keleivių, ir krovinių transportui. Antras dalykas - labiau politinio pobūdžio. Kalbam apie tai, kaip Rail Baltica gali būti sujungtas su kitomis atitinkamomis e, geležinkelio linijomis rytų Europoje. Aš žinau, kad iš rytų pusės e, paklausa yra, poreikis yra labai didelis ir nereikia karto tų klaidų, kurias esame padarę anksčiau. Dabar E, cent, vidurio ir rytų Europoje e, turim tam tikrų problemų dėl jungčių ir reikia galvoti strategiškai apie tai, kas bus po 20 metų jau dabar e, ir tiesiant Rail Baltica tų pačių problemų išspręsti. Reikės išvelgti į visas studijas, įvertinti visas problemas, kurias turime dabar, jų atsikratyti per kitą etapą viskas yra strateginis klausimas. Turim galvoti apie finansavimą iš daugelio šaltinių ir e, galvojant apie prioritetinius projektus yra būtina būt strategiškai mąstyti. Ačiū toliau, mhm. ponas Savary. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat pamėginsiu kalbėti trumpai. Ir atsakydamas ponui Kūnui, norėčiau pasakyti, kad nėra jokių problemų susijusių su vokiečiais. Jie elgėsi labai teisėtai, kaip jau sakiau anksčiau. Visi turi aiškiai suvokti, kokie projektai yra prioritetiniai. Visos valstybės susiduria su biudžeto suvaržymais. Vakaruose yra tokie suvaržymai, rytuose dar didesni ir daugelis valstybių narių yra linkusios kreiptis į nacionalinius arbitražus arba, tražus, arba privilegijuoti nacionalinę infrastruktūrą, o ne pagrindinę europinę infrastruktūrą. Tai yra pasirinkimas tarp trumpalaikių ir vidutinio laikotarpio prioritetų, e, apie ką reikia diskutuoti. Ir tokios diskusijos vyksta beveik visur. Ir su kito, kitais prioritetiniais projektais, už kuriuos aš nesu atsakingas, tai yra tikra problema. Vokiečiai kelia klausimus, kurie yra teisėti, jie nori žinoti kaip geriau sujungti Bavariją su Šiaurės jūra, tai yra logiškas klausimas. Tai nėra klausimas susijęs vien tik tai su rytais vakarais. Tai yra atitinkamas klausimas. Kalbant apie Dresdeną, jūs esate teisus, darbai vyksta, tačiau situacija yra kitokia e, tarp valstybinėse sekcijose. E, yra 40 km nuo Dresdeno iki Čekijos Respublikos. Čekijos Respublika padarė atitinkamus investicijas, tačiau taip nevyksta kitoje pusėje. Vokiečiai sako, taip, mes turėsime ilgą laik, ilgą, greitai įgius traukinius, tačiau jūs turite investuoti per 15-20 metų, tačiau negalite daryti, nedaryti nieko. Čekijos Respublika taip pat turi išspręsti ir savo problemas. kalbant apie Bavariją, Regensburgą, Nürnbergą. Vokietija nenori investuoti į Nürnbergą, tačiau klausimas yra, per kur bus nutiesta greita eigių traukinių linija į Prahą. Ar tai bus per Nürnbergą, ar per kitą Vokietijos miestą, per Regensburgą. Čekai sutinka su bet kuo, Tačiau problema yra tai, kad jie jau renovavo Prahos e, šiandingo ruožą. Vokiečiai sako, kad mes turėsime greitai įgy ruožą, ar tai būtų Nürnbergas ar kitas miestas, tačiau tai yra per brangu ir tai yra problema. Tai yra testinumo klausimas ir aš manau, jog mes turėtume galimybę tai išspręsti. Turi sueiti trys šalis ir rasti atsakymą. Vokiečiai padarė atitinkamas investicijas. Ne dėl to, kad vokiečiai nenori nieko daryti, bet jie to nenori daryti dabar, jie nori tai padaryti per 20 metų. Pone Maisner, aš manau, jog atsakiau į jūsų klausimą dėl Vokietijos vyriausybės. Jie rodo susidomėjimą, vyksta atviras dialogas. Ponui Kūnui galiu pasakyti, na, galbūt dėl to, kad esu prancūzas, tačiau taip, Aš vykstu į Vokietijos žemės, tačiau nenoriu, kad Vokietijos vyriausybė atsidurtų sunkioje padėtyje. Man atrodo, koordinatoriaus vaidmuo yra dėrėtis tiesiogiai su Vokietijos žemėmis. Antraip mes susidursime su teisėtumo problema. Mes neturėtume e, padaryti taip, kad e, jų e, vyriausybės atsidurtų sunkioje padėtyje. Žinome, kad jos turi vietos problemų, ten yra vietos politikai ir aš elgiuosi labai apdairiai. Pone Maisner, Kas turėtų būti padaryta? Na, aš manau, kad geležinkelių transporto srityje finansavimo problema yra didelė, įskaitant ir įprastinių geležinkelių linijų finansavimą. Liberalizavimas yra vienas dalykas, mes turėtume mažinti kainas, tačiau mes neturime vienintelės priemonės jeigu negalime surinkti lėšų iš kitų transporto priemonių ir skirti jų geležinkeliams, tuomet mes susitursime su finansavimo problema. Geležinkeliai yra brangus, jiems reikia daug lėšų. Ir jų infrastruktūros kūrimas užtrunka per keletą kartų. Ir mokama už privačias investicijas, jos trunka šimtą metų. Kalbant apie Dunojų, e, ją bus plukdomi kroviniai, o ne keleiviai. Taigi klausimas kyla štai koks, ar mes turėtume padaryti Dunojų e, taip pat naudinga kroviniams, kaip ir geležinkelių transportą. E, turėčiau pasakyti, kad Rumunija turi Konstancijos maršrutą, tai yra brangiai kainuojantis maršrutas, tačiau jie yra pasiryžę tai padaryti. Uh, Taip pat e, man kyla rūpeščių dėl pietų jungties, todėl aš pasiūliau alternatyvę strategiją per Serbiją. E, pone Lichtenberger, klausite apie Lincą Prahą. Jūsų vyriausybė turėtų skirti 300 milijonų eurų kitais metais tam, kad e, šiek tiek padengtų išlaidas. Čekija daro pažangą, visi sutinka, kad geografija, kraštovaizdis e, turi būti tinkamas greitaigiams traukiniams, taigi būtina atlikti atitinkamus patobulinimus tam, kad būtų galima tinkamai vežti krovinius. Tačiau jie neturi tokių pačių užmojų, kaip kad e, Prancūzija ar Ronos lėnis. Taigi vienintelis klausimas dabar kyla Štai koks, kaip šios valstybės galės pasiekti viduržėmio jūros regioną, ar jos norės vykti per Brenner ar kitą tašką. Yra keletas atsakymų dėl šiaurės pietų ašies šiuose e, vidurio Europos valstybėse. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą, dėkoju. Ačiū, ponė Sėki, prašom. You, uh, to... Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Jums visiems už labai įdomius klausimus ir pastabas. Pamėginsiu pateikti atsakymus. Pirmiausia, politinio vėlavimo klausimas. Nenoriu, kad mes vartotume neteisingus terminus Ką turiu omenyje, kuomet e, kalbame apie politinius sunkumus, politinius vėlavimus. E, tuo nenoriu pasakyti, jog čia taikome kažkokius vertinimus institucijų atžvilgių. Paprasčiausiai noriu pasakyti, jog yra sunku bendradarbiauti tarp valstybių. Kartais tai yra daugybę lygių apimantis dalykai, vairūs regionai ir taip toliau, ir sunku yra visą tai sujungti į vieną. Ir tai yra priežastis, kodėl mes buvome labai patenkinti dėl to, kad buvo pasirašytas supratimo memorandumas Saragosoje. Ir man labai malonu, kad, kaip jau jums sakiau, Lapkričio viduryje bus surinktas susitikimas tam, kad būtų pakviestos aukšto lygio darbo grupės. Ir tai reiškia, jog šios darbo grupės e, vyk, jų darbas vyksta nuolat. Ir kaip e, ponia Ajalas sakė, tai tikrai bus labai e, svarbus žingsnis pirmin. Žinoma, Vėlavimai, laiko trūkumas kartais gali būti panaudojami kaip išsisukinėjimai, dėl ko nebuvo priimti atitinkami sprendimai, tačiau aš sakau, jog kartais paprasčiausiai yra sunku e, sutelkti visas susijusias e, šalis, o laikas bėga ir pasiekiama mažai. Taigi tokia buvo mano pagrindinė mintis. Ir žinoma, tai apima ir valdymo klausimą. Ir čia galiu pasakyti, jog pastangos, kurias deda Prancūzija ir Ispanija, veikia. Šiek tiek mažiau Ispanijos, Portugalijos bendradarbiavimo srityje, tačiau mes siekiame išspręsti situaciją. Kartais e, kontaktai yra palaikomi ne tik vyriausybės lygių, bet ir kitose lygiuose ir kartais bendradarbiavimas vyksta labai gerai. Kalbant apie 16 prioritetinį projektą, žinoma, ne aš turiu spręsti, kas turėtų būti atsakingas. Norėčiau pateikti Jums biurokratinę nuomonę. Apskritai, kalbant apie prioritetinius projektus. Nuo pat pradžių buvo balsuojama, kurie projektai taps prioritetiniais, dėl to balsavo Europos parlamentas ir dėl to buvo, tam buvo labai svarios priežastys. Taigi čia yra toks biurokratinis pastebėjimas. Asmeniškai aš manau, jog yra protinga pradėti dirbti ties panašiais projektais, kurie žinoma yra sudėtingi, trunka ilgai. Tačiau, kalbant, kadangi esu kilęs iš Alpių regiono, žinau, kad labai sunku tame regione buvo rasti susitarimą. Ir todėl manau, kad gerai yra vykdyti preliminarius tyrimus ir, jei įmanoma, stengtis atkurti senuosius, senasias jungtis tarp e, Ispanijos, Prancūzijos. Žinau, jog tai yra sudėtinga, žinau, jog yra techninio pobūdžio problemų. Tačiau tai galėtų būti naudinga ir turizmo srityje, ir kitose srityse, taigi bet kokiu atveju e, reikėtų tęsti tokius projektus. Uh, Tai, kas kelia man nerimą, yra faktas, jog yra tam tikrų europinių lėšų preliminarių tyrimų pradžiai. Ir kaip galite matyti, žiūrėdami į vidutinio laikotarpio peržiūrą, kurią turite, vis dėlto kyla tam tikras nerimas, kad galime ir nepasiekti tikslų, taigi būtina tęsti darbus. Ir mes, kuomet tik susitinkame su vyriausybėmis, visuomet joms primename, kad rizika išlieka ir todėl jos turėtų priimti tinkamus sprendimus. Viduržėmio jūros koridorius. E, Trečiasis ir devynioliktasis prioritetiniai projektai susiduria su konkrečiomis problemomis. Viduržėmio jūros koridorius nėra prioritetinių projektų dalis, kaip jau sakiau, tačiau jo pobūdis yra toks, lyg jis būtų prioritetinių projektų dalis, kadangi tai yra krovinių koridorius, e, dėl to, kad jį vykdo Ispanija, Ispanijos vadovavimas alijansas. Ir manome, jog būtų gerai sujungti ne tik Barceloną, bet ir kitus viduržėmio jūros uostus su e, likusią vieningos rinkos dalimi su Prancūzija. Taigi nebeturiu ko pridėti. Manau, jog bus labai svarbu e, pažiūrėti į tai, kas įvyks peržiūrint ten T apibriežti ir šių tinklų apibriešties peržiūrą. Ir jeigu bus rastas sutarimas, viduržėmio jūros koridorius turės būti įtrauktas į e, esminio tinklo sudėtį. Šis tinklas apima daugybę e, dalykų. Tai, ką vadiname viduržėmio jūros koridoriumi, e, iš esmės jis yra krovinių transportui, tačiau taip pat ir kitkam Toliau buvo nuspręsta atidėti e, projekto vykdymą dėl įvairių finansinių, techninių ir kitų priežasčių, tačiau bet kokiu atveju linija nebus užbaigta iki 2020 metų, e, sujungiant greitai geliniją Ispaniją, Prancūziją, Lyoną. Geras dalykas yra tai, kad pirmo, pirmasis projekto etapas apims ir esamų geležinkelio linijų egzistavimą ir jų sujungimą. Ir žinoma, kaip sakome Italijoje, tai nebus kaip katedra dykumoje, mes pasinaudosime jau esamais elementais ir manome, kad kuomet bus įgyventintas greitaiginio traukinio veikimas Tegarase. Bus galima pasinaudoti esamą geležinkelio liniją, tačiau galėsime ją taip pat tobulinti ir vis geriau naudotis tuo, kas jau pasiekta. Galiausiai, kalbant apie Atlanto atšaką, ponė Bilbao uždavė klausimą nors vyksta tam tikras vėlavimas kai kuriuose linijose, Ispanijos pusės darbai, įskaitant baskų atšaką ir kitas, vykdomi. Problema yra tai, kaip reikėtų apibrėžti tarp valstybinę atšaką kadangi viena vertus Prancūzija dabar jau yra beveik pasirengusi vykdyti darbus, kadangi visi sprendimai, kurie turėjo būti e, iki tol, kol bus priartėta prie sienos, jau buvo įgyvendinti. Taigi, manome, kad sprendimas jau netrukus bus priimtas, kadangi prie jo visiškai priartėta. Dėl Baskų regiono tarpininkas vykdė labai naudingą darbą. Ir bet kokiu atveju Baskų regione, atsiprašau, tai buvo tarpininkė, sako koordinatorius. Taigi, Baskų regionas susidūrė su aplinkosauginėmis problemomis, Ir e, ten buvo siekta nustatyti įvairiausius aplinkosauginius dalykus, tačiau manau, jog tarp vyriausybinė konferencija dabar turėtų jau turėti visą informaciją, kurios e, e, reikia tam, kad būtų galima perėti prie sprendimų prieimimo proceso ir suteikti postumį šio projekto vykdymui, tam, kad nebūtų švaistomas laikas bereikalingai. Manau, ponė pirmininkė, kad apžvelgiau. Pastebėjimus, kurie buvo iškelti, dar kartą dėkoju už jūsų dėmesį. Ačiū. Well, I... you, Taigi, ačiū ponai, už e, atsakymus, už e, pasakytas kalbas, kaip sakiau poniai Peis ir ponui Valente. Siekiame kuo glaudžiau su jumis bendradarbiauti, padėti jums įgyvendinti pavestus uždavinius. Suprantame, kaip sunku, kaip sudėtinga yra ypač dirbti su geležinkeliais, bet bandysime padėti ir Taip pat dirbame tam, kad patartumėme, jeigu aišku jums to reikia. Taigi dėkui už tai, kad skiriate laiko. Maničiau, kad reiktų paploti. Much, Ačiū kolegos. Trečia lygiai grįžtame čia. Kalbėsime su komisaru. O po to keturi likę koordinatoriai. Tai bus tikras sprintas, bandant per pusantros valandos pasitarti su keturiais koordinatoriais, bet manau, kad su jūsų pagalba mm, tai pavyks. Taigi trečią valandą komisaras, ketvirtą valandą ateis likę koordinatoriai. Taigi gerą apetitą.